Bonjour à tous. Good afternoon. Labą dieną visiems susirinkusiems. Kolegų prašau susėsti. Please be welcome and let's welcome Spanish. Norėčiau pasveikinti Ispanijos vidaus reikalų ministrą Alfredo Pérez Rubalcaba Visų pirma, išgirsite pirmininko pranešimus, sako pirmininkas. E, jie bus e, pateikti, perskaityti ispanų kalbą. Seguimiento de komisijos ir misijos tvirtinimas sprendimo projekto, kuris susitarimo dėl ES ir JAV susitarimo dėl finansinės informacijos apsikeitimo. Tai FTP susitarimas. Dešimtas punktas. Dešimtame punkte bus ypač kalbama konkrečiai apie šitą klausimą. Aštuonioliktame darbo atvarkės klausime, kuris susijęs su Europos apsaugos orderiu. Šitą punktą aptarsime po aštunto punkto. Kai kalbėsime apie Ispanijos kaip pirmininkačios valstybės prioritetus teisingumo e, srityje, tai vyks rytoj 10 val. 12 klausimas, 12 punktas susijęs su Dėl direktyvos asmenų. Dėl diskriminacijos direktyvos buvo perkeltas į ketvirtą, vasario ketvirtą dieną. Tai jeigu niekas neturi jokių prieštaravimų, darbo tvarkė patvirtinta. Norėčiau pranešti kad tie, kurie domisi debatais, diskusijomis apie kūno skanerius, Šiems asmenim norėčiau pranešti, kad transporto komitetas šį klausimą svarstys rytoj po pietų. Libė komiteto nariai, kurie domisi šią diskusiją, yra kviečiami dalyvauti rytoj po pietų. Taip, ponė Dijas Emera. Ačiū pirmininkė, kaip suprantu. Kūno skanerių klausimas svarstys ko, transporto komitetas, ar ne? Ne, kol kas šitas klausimas nėra priskirtas transporto komitetui, bet rytoj transporto komitete dalyvaus generalinio direktorato direktorius ir jisai kalbės šiuo klausimu. Šiaip ar taip norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Jums už pastangas, kad šis klausimas būtų svarstomas šioje, šiame komitete, žinoma, atsižvelgiant į transporto komiteto nuomonę. Ačiū. Pirmininkas. Galite būti tikri, tikrai mes imsimės veiksmų. Taip pat visi mūsų komiteto nariai, kurie nori dalyvauti direktorius pasisakymę, rytoj po pietų jis vyks transporto komitete. Taip pat siūlau paremti koordinatorių pasiūlymą paskirti koletą, kolegą Vimdam Dekamp pranešėjų dėl ES ir Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos ir Lichtenštino e, susitarimo. Šis susitarimas susijęs su papildomam taisyklėm dėl išorinių ES sienų 2007-2013 metams. Taip pat norėčiau pasiūlyti patvirtinti baronienę Liutford kaip pranešėją dėl bylos, dėl vertimo raštų ir žodžių. Dėl, ponia, ponia Het patvirtinti dėl naujosios naujo pasiūlymo dėl prekybos žmonėmis ir ponia Dželinį Andželinį, atsiprašau, dėl e, porno, vaikų pornografijos klausimo. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad ponas Cashman, ankstesnysis e, sienų, Šengeno sienų kodekso pranešėjas, kuris išnagrinėjo sienų priežiūros pasiūlymą, kuris buvo koordinuojamas Frontex agentūros komitologijos šitas procesas buvo apsvarstytas paskutinėme lybe komiteto posėdyje. Kadangi taryba vakar patvirtino savo poziciją, parlamentas nuo šios dienos turi dvi, die, atsiprašau, du mėnesius paruošti savo poziciją. Ponas Kešmanas siūlo, kad pateiktumėm teisės tarnybai klausimų kad išsiaiškintumėm, ar komitologijos procedūra yra tinkama procedūra spręsti šį klausimą. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet taip ir darysime, pateiksime teisės tarnybai šios klausimus. Dabar, ponia Kešmanai, žodis jums. Uh, you, I, I Ačiū pirmininkė, aš neuž, nevilkinsiu posėdžio, tik noriu uh, pasakyti, kad parengiau nariams uh, E, dokumentą šiuo klausimu. Paruošiau du klausimus teisės tarnybai. Buvau susitikęs su tarybos ir komisijos atstovai, kad aptartume šį pasiūlymą. Manau, kad nedelsiant reikia imtis veiksmų, nes mums numatyta dviejų mėnesių, numatytas dviejų mėnesių terminas, per kurį parlamentas turi reaguoti. Ačiū, ponė Kašmenė, atsižvelgsime jūsų pasiūlymą. O dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Dėdės. Ispanijos, kaip ir minkančios valstybės, prioritetų pristatymas, kurį mums pateiks vidaus reikalų, Ispanijos vidaus reikalų ministras ponas Alfredo Pereš Rubalkava. Norėčiau priminti, kad mes turime valandą šiam klausimui svarstyti. Taigi pirmiausiai kalbės ministras, jisai turės 15 minučių, o vėliau galėsime pateikti klausimus ir bus laikas atsakymams. Dvi minutės bus skiriamos kiekvienam klausimui ir kiekvienam atsakymui. Visada primename, kaip yra svarbu turėti galvoje laiką, užduodant klausimus tam, kad galėtumėm užduoti ir atsakyti kuo daugiau klausimų. Taigi, ponas ministrai, žodis jums. Ačiū, gerumės pirmininkė. Labadiena, gerbiami deputatai. Deputatai, aš pirmą kartą dalyvauju šito komiteto posėdyje. Pirmą kartą šiame parlamente pristatysiu Ispanijos kaip pirmininkančios valstybės prioritetus, kuriuos, kurie buvo iškelti ateinančiam pusmečiui. Ispanija jau ketvirtą kartą pirmininkaus ES ir suprantame puikiai, kad šitas pirmininkavimas bus ypatingai nepaprastas. Mes ruošiame programą kartu su kitais, kitom dviem valstybėm narėm, su Belgija ir Vengrija, kurios vėliau pirmininkaus. Mes paruošėme trijulės programą, manome, kad tai padarėme iš esmės gerai ir tikimės, kad tie tikslai, kuriuos mes iškėlėme, bus įgyveninti per šios tris pirmininkavimus. Suprantame, kad mes pirmininkavome esminių laikotarpių ES, nes įsigaliojo Lisabono sutartis, yra paskiriama nauja komisija. Ir vidaus reikalų teisingumo reikalai yra kitaip atsijėti šioje komisijoje. Uh, Ir pirmininkaujantis šalis turi taip pat šiek tiek e, kitokias e, kompetencijas. Ir žinoma, Stoholmo programa irgi turės e, didelę įtaką Ispanijos pirmininkavimui, ypač vidaus reikalų srityje. Kaip žinote, vienas iš pirmųjų, viena iš pirmųjų pasiekmių Lisabonos sutarties įsigaliojimo yra ta, kad parlamentas e, aktyviau dalyvaus ES institucijų e, veikloje, bendradarbiavime. E, Taip norėjo Europos piliečiai, taip norėjo visos institucijos ir tai padarėme, turėdami galvoje tikslą, kad norime kuo daugiau įtraukti ES piliečius į ES valdymą, šiuo atveju per parlamentą. Taigi, nuo pat pradžių noriu šiam parlamentui ir šiam komitetui išreikšti savo norą, kad per arteinančius šešis mėnesius mes dirbtumėm kartu ištikimai ir išreikšdami didelį norą atrasti konsensusą, atrasti sutarimą tarp pirmininkaujančios šalies ir parlamento tais klausimais, kurie yra svarbiausi Europos piliečiams. Kaip žinome, taip pat pagal Lisabono sutartį e, bendro sprendimo procedūra bus pagrindinė e, procedūra E, taip atsitiko, nes e, buvo panaikintas tretys, trečiasis e, ramstis. Vadinasi, visi vidaus reikalų klausimai bus svarstomi ir Europos parlamente. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Ispanija labai džiaugiasi, kad Lisabono sutartis suteikia pilną teisinę reikšmę ES žmogus teisų hartijai. Ir dabar mūsų ES normatyvoje turėsime tą gerą, gerą pagrindą e, remtis tais pagrindinių teisių pagrindais ES. Taigi čia tokie yra esminiai elementai šio etapo Mes ruošiame programą, stengdamiesi atsižvelgti į visas šias naujoves. Tiks, pagrindinis tikslas buvo tas, kad norėjome stengtis, kad vidaus reikalų srityje piliečiai manytų, kad ES yra pridėtinė vertė, ES suteikia pridėtinės vertės. Taigi, turėdami šį pagrindinį tikslą, stengiamės, kad mūsų programos tikslai būtų susijęti pirmiausiai su piliečių saugumu. Ir sukūrėme įvairiausių iniciatyvų, būtent siekdami tikslo, kad, tikslo, kad piliečiai kas karst jaustųsi vis saugesni ir galėtų saugiai e, vykdyti savo teisės ir laisvės. Suprantame, kad saugumas turi nepažeisti laisvės ir manome, kad kalbėdami apie saugumą visą laiką turime turėti galvoje ir laisvę. Paminėsiu iniciatyvas, kurias mes norime įgyvendinti per šios šešis mėnesius. Mes juos paskirstame į tris blokus. Pirmiausia, kalbėsiu apie tas iniciatyvas, kurios yra privalomos. Vėliau kalbėsiu apie iniciatyvas, kurios norime įgyvendinti per šešis mėnesius, o trečia dalis bus tokios ypatingos iniciatyvos, skubios iniciatyvos, e, kurios skirtos e, pagerinti policijos bendradarbiavimą ES lygmenių. Pirmiausiai pradėsiu nuo tų iniciatyvų, kurias reikia įgyvendinti per šešis mėnesius, nes e, jos yra įtrauktos į ES darbo atvarkę. Pirmiausia, Stoholmo programa. Jis įgaliojo Ir dabar komisija turi tarybai pateikti veiksmų planą, Stoholmo programos veiksmų planą. Ir taryba turėtų tai padaryti per šešis mėnesius ir mes norėtumėm patvirtinti Stoholmo programos vykdymo planą per šešis mėnesius. Ir siūlau parlamentui, prašau parlamento dirbti kartu, kad šis veiksmų planas atspindėtų ir tarybos, ir parlamento e, norus ir lūkesčius. Taip pat per šiuos šešis mėnesius reikės pirmą kartą įvertinti Europos imigracijos ir prieglopščio paktą. Tai 2008 metais primtas paktas. Ir Čia ne visai mano sritis, ponas Korbačio, ministras Korbačio kalbės apie darbą ir imigraciją. Taip pat Ispanija pirmininkaudama stengsis pagreitinti kai kurios dėrybas dėl tam tikrų dokumentų ar programų. Pavyzdžiui, dėl bendrosios Europos prieglapšio e, sistemos, taip pat dėl e, šiandien informacinių sistemų SIS4 ir SISVIS. E, Labai džiaugiamės, kad susitarėme su komisija ir su taryba įkurti bendrą biurą dėl prieglopščio, Europos biurą. Susitarimai jau beveik visi priimti ir tikimės, kad per atinačius šešis mėnesius Maltoje, kaip buvo nutarta taryboje, šitas biuras, prieglopščio biuras bus įkurtas. Taip pat turime džiaugtis dėl to, kas buvo pasiekta e, pabėgėlių fondo klausimais. Tikimės, kad per atinačius šešis mėnesius su, kartu su Europos parlamentu mes sukursime e, programą, pabėgėlių integravimo programą. E, turime dirbti ir kitais klausimais, kuriant direktyvas, reglamentus, kurie susiję su bendra ES prieglopšio sistema. Suprantame, kad tos temos yra skirtingo lygmens e, skirtingai išsivyščiusios. Žinoma, kad per šešis mėnesius galbūt ne viską spėsime padaryti, bet norime ta, tas diskusijas ir tos darbus, e, kad jie įsibėgėtų, kad mūsų kolegos belgai galėtų jau e, įgyvendinti E, tas priemonės, kad jau 2012 metais turėtumėme e, įgyvenintą šią programą, bendrą Europos e, pabėgėlių programą. Dėl SIS 2 ir SIS vis, kaip žinote, SIS 2 susidūrė su tam tikrais sunkumais. Dabar šiuo metu, kai buvo nuspręsta, mes vykdome funkcionavimo vertinimą birželio mėnesį, jeigu, jeigu bus neigiamai įvertinama, įvertinta, tada turėsime du mėnesius e, pasitarti su taryba ir nuspręsti, ar toliau veiksime, e, ruošime SIS2, ar imsime kažkokių kitokių darbų. Iškart galiu pasakyti, kad mes tenksime informuoti šį parlamentą apie viską, dėl ko susitarsime taryboje. Žinoma, ir, ir komisija tar savo žodį dėl SIS-2. Vizų sistema SIS-VIS yra labai svarbi sistema, kad pagerintumėm vizų sistemą, kad ji būtų kuo skaidresnė. Ši sistema turėtų pradėti funkcionuoti šių metų pabaigoje. Tikimės, kad techniniai sunkumai su kuris susidūrė SIS2, nesukliudys SIS-vis ir mes galėsime laiku įgyvendinti ir paleisti šitą programą. Ir taip pat prisižadu pranešti šitam komitetui visus, visas naujoves dėl vizų sistemos. Baigiant kalbėti apie pirmą dalį, norėčiau pasakyti, kad, kaip žinote, pagal Lisabonos sutartį e, bus įkurtas komitetas, vidaus saugumo komitetas, tam, kad pagerintumėm bendradarbiavimą Europos Sąjungoje. Mums, mes teikiame didelę reikšmę šitam komitetui ir tikimės, kad per šios ket, šešis mėnesius šis komitetas bus įkurtas ir efektyviai dirbs ir koordinuos visų institucijų, kurios dirba mm, saugumo srityje ES veiklą. Taigi tikimės, kad šitas komitetas pradės veikti per ateinančius šešis, šešis mėnesius. Taigi tiek tų iniciatyvų, kurias įvardyjau kaip iniciatyvas iš Europos darbo atvarkės. Antras blokas Tai iniciatyvos, kurias Ispanija, kaip pirmininkaujantys šalis, supranta kaip strateginės iniciatyvas ir jos truks tikriausiai ilgiau negu šešis mėnesius. Pirmiausia, vidinio saugumo strategija. Mes norime per šešis mėnesius priimti dokumentą susijusi su vidinio, saug, vidinio saugumo strategija. Šita strategija yra minima taip pat ir Stoholmo programoje. Kokia tai strategija, kas šiame dokumente turėtų būti apžvelgta. Tai turėtų būti trumpas, aiškus, glaustas dokumentas, kuriame būtų aiškiai paaiškinta ES piliečiams pirmiausiai, kokie yra pavojai, kurios, kurie grėsia visiems ES, visoms ES šalims. Antra, reikia paaiškinti pažangą, kurią nuveikėme per, šį, per šiuos metus tam, kad e, kovotumėm su šitais pavojais. Čia turiu galvoje Europolą, Eurojust, Frontex agentūrą. Ir e, kovos su terorizmu koordinatoriaus institucija. Taip pat manome, kad šitam dokumente turėtų būti įtrauktos visos e, Europos saugumo bazės, visa, visa bazė, visa teisinė bazė ir pirmiausiai ES piliečių pagrindinių teisų ir laisvių pagarba pagrindiniam teisėm ir laisvėm. Taip pat manome, kad šitoje struktūroje, šitame dokumente turi būti įtraukti tie dešimt pagrindinių punktų, kuriuose žadame kovoti su, su užtikrinti saugumą ES. Taip pat norime, kad Europos piliečiai geriau, geriau suprastų tą sistemą, kurią mes sukūrėme tam, kad užtikrintume saugumą Europos Sąjungoje. Mes norime Europos piliečiams parodyti, kad jų nerimas, jų problemos atsispindi um, ES institucinėje sandaroje ir, ir veikloje. Toliau kalbant apie šitą antrą iniciatyvų bloką, norėtumėm paskatinti transatlantinius santykius. Mes suprantame, kokie jie yra svarbus siekiant gerinti ES saugumą. Mes pastebėjome nes jį buvo puikus pavyzdys Detroito bandymas pasikesinti Detroitą ir mes matome, kad iš tikrųjų puikus pavyzdys, kad visgi kovoti kartu su islamų terorizmu yra būtina, šitas terorizmas tebėra grėsmė ir, ir dažniausias terorizmas taikosi į mūsų e, oro transportą. Kaip žinote, Tolede prieš kelias dienas buvo. Mm, susitikimas su pareigūne, kur yra atsakinga už saugumu oro uostuose, jungtinėse valstijose. Mes kalbėjome apie šitą klausimą, nes šitas klausimas yra labai jautrus Europos Sąjungoje. Kaip kalbėjome, kaip pagerinti saugumą ES oro uostuose, kaip pagerinti e, sprogmenų kontrolės sistemą, kaip analiz, geriau analizuoti informaciją, kaip pagerinti mūsų e, sugebėjimus, analizės sugebėjimus, taip pat kaip pagerinti bendradarbiavimą su tomis šalimis, iš kurių kyla panaši grėsmė. Norime, kad šitas klausimas, islam, islamo terorizmas, nebūtų vienintelis klausimas, kuriuo mes bendradarbiautumėm su JAV. Norime su JAV kalbėti taip pat ir apie e, kovą su organizuotu nusikalstamumu, kuris paprastai yra tarptautinis nusikalstamumas. Todėl žadama surenkti kelis posėdžius, kelis susitikimus. Vienas bus ypatingai didelis susitikimas, kuriame dalyvaus e, JAF e, ministrai atitinkami ir ES. Ir mūsų pagrindinis tikslas bus stiprinti transatlantinę saugumą ir saugumo ir laisvės erdvę. Ir galiausiai trečiasis blokas. Tai bus klausimai, kurie per šį pusmetį galėtų būti pavadinti kaip temos ar iniciatyvos skirtos pagerinti mūsų bendradarbiavimą tarp institucijų, kurios yra susijęs su saugumu. Pirmiausiai reikia pakalbėti apie bendradarbiavimo formulės. Pavyzdžiui, tam, kad policijos galėtų bendradarbiauti, jos turi pasitikėti vienos kitomis. Kaip tai padaryti? Skatinti bendrą darbą ir skatinti bendrus mokymus. Būtent tai ir stengsime padaryti, kurdami bendras bendradarbiavimo grupės kurios yra numatytos prum susitarime, taip pat e, pasikeitimo informa skatinti pasikeitimą informaciją tarp policijų, taip pat įgyvendinti Erasmus programą, policijos Erasmus programą. Tai reiškia, kad e, norime mūsų policininkams perduoti e, tą teigiamą E, patirtį, kurią jau patyrėme švietimo srityje. Taigi tai yra trys iniciatyvos, kurias mes norime stiprinti, e, kuriomis norime stiprinti iš esmės policijos bendradarbiavimą. Taip pat stiprinti saugumą Mm, kasdienėme lygmenyje, tai kovojant su terorizmu, su organizuotu nusikalstamumu, su nelegale imigracija ir e, su narkotikų platinimu. Manome, kad tai yra svarbiausi klausimai. Jau kalbėjau apie terorizmą, kalbėdamas apie JAV, bet taip pat norėčiau pasakyti, kad pirmininkant Ispanijai mes ir toliau labai toliau įgyvenysime savo planus kovojant su terorizmu Europos Sąjungoje ypatingai didelį dėmesį kreipsime sprogmenų e, kontroliai ir sukurti ankstyvo nustatymo sistemą Europos, Europos Sąjungoje. Taip pat, taip pat sukurti e, sistemą kovos su e, prekyba sprogmenimis sistemą kontrolės sistemą. Taip pat kursime koordinavimo mechanizmus tarp atitinkamų e, centrų, kurie kovoja su terorizmu, kurie, kurie yra praktiškai kiekvienoje valstybėje narėje. Taip pat kalbėdamas apie terorizmą, norėčiau pasakyti, kad stengsime keistis geriausią praktiką labai svarbių klausimų kovojant su terorizmu. Tai būtent kovoje su. Uh, teroristų verbavimu ir ruošimu. Kiekviena valstybė narė turi programas, turi priemonės, labai įdomias priemonės ir, ir, ir tais veiksmais, tomis priemonėmis reikia pasi, pasidalinti. Taip pat kalbėjau apie organizuotą nusikalstamumą. Nu, visi Europolo duomenys mums sako, kad tai yra e, antras e, mūsų prioritetas po terorizmo. Žinoma, per šį pusmetį kovosime ir su internetiniu nusikalstamumu, kovosime ir su pinigų plovimu ir kovosime su. E, su iš pinigų plovimo gautų pin, pinigų panaudojimu. Ir, ir e, nustatysime Žinoma, ypatingą dėmesį kreipsime tom šalim, kurios ypatingai yra svarbios šioje srityje, kaip Balkanai, kaip Latino Amerika ir taip toliau. Taip, Senegalas taip pat. Dirbsime ir organizuoto nusikalstamumo prevencijos srityje. Pateiksime dvi iniciatyvas Pirmiausiai, organizuotas nusikalstamumas susijęs su uh, jaunimu ir su moteriamis ir nepilnamečiais, o kitas organizuotas nusikalstamumas susijęs su uh, jaunimu. Dėl migracijos. Tai yra labai svarbus klausimas, kaip jau sakiau pradžioje. Todėl mes žadame stiprinti bendradarbiavimą su kilmės šalimis, iš kurių e, vyksta e, imigrantai į Europą. ir manome, kad emigracijos politiką reikia sieti su vystimosi politika. Mes stiprinsime Frontex agentūrą, kuris, kuri jau puikiai dirba keletą metų ir manome, kad šita agentūra turi būti dar labiau remiama ir tarybos ir komisijos tam, kad dar geriau vykdytų savo tikslus. Taip pat rūpinsimės visais klausimais, kurie susiję su dokumentų falsifikavimu. Tai irgi yra vienas iš svarbiausių kovos su nelegalia migracija klausimų. Žinoma, ir priekyba narkotikais bus svarbus klausimas. Turime jau keletą kovos su šio nusikalstamumu platformas, kurios puikiai veikia, tai Lisabonuose, Negale, Karibuose, Akroje. Norime sustiprinti šios centrus, šias platformas, norime dirbti kovojant su naujais kokainų, kel, kokaino keliais, kuriais iš, iš vakarų Afrikos narkotikai vežami į Europą. Taip pat Manome, kad yra dar trys temos, kurios yra labai svarbios ir galbūt negavo pakankamai dėmesio iki šiol. Čia kalbu apie smurtą prieš moteris. Šitas klausimas e, neramina visas valstybės narės, visos valstybės narės dirbome šioje srityje ir reikėtų pasidalinti e, patirtimi, taip pat e, pilietinė, saug, pilietinė sauga Tai pavyzdžiui, didieji gaisrai ir, ir eismo saugumas, kaip pagerinti eismą mūsų keliuose. Taigi, kaip matote, šita programa yra ambicinga, kaip sakiau, bet manau, kad jinai yra ir realistiška. Taigi, tik patvirtinsiu tai, ką jau sakiau, kad mes norime šitą programą įgyvendinti, dirbdami kartu su komisija, su valstybėmis narėmis ir ypatingai su Europos parlamentu, e, kuriame šiandien man teko garbė pristatyti šitą programą. Ačiū pirmininkė. Gracias, ministro. Y procedemos ahora a administrar el turno de preguntas y respuestas. Ačiū. Dabar galima žodžiu klausimus, jeigu bus atsakymai. Jau labai daug kas paprašė žodžio. Klausti galima dvi minutės. Klausimas neturėtų trukti ilgiau. Galima klausti ir trumpiau. Tad būkite geri, jeigu pasistengkite paklausti glaustai, nes kuo glaučiau kalbėsime, tuo daugiau galima bus užduoti klausimų. Pirmiausia, dijas, ponas Dijas Emera. Uh, Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbiamas ministrė, linkiu Jums sėkmės atliekant šį darbą. Stoholmo programa, veiklos programa, veiksmų programa - tai du dideli iššūkiai. Gerbiamas ministrė, būkite geras, pasakykite daugiau, ap, pakalbėkite daugiau apie vidinės, vidinio saugumo komitetą. Kitas klausimas dėl e, kovos su smurtu prieš moteris. Labai gerai, kad apie tai kalbate, bet ar galima būtų pakalbėti taip pat ir apie terorizmo aukas, kaip ir komisaras Barot, manyčiau, kad reikėtų Europos hartijos būtent šio klausimu. Germas ministrė, dar yra trys karšti klausimai. Dėl SWIT PNR ir, ir kūno skeneriai. Ką jūs apie tai kalb, galvojate? O dėl vidaus reikalų labai džiaugiuosi, kad jūs siūlote bendras Europo, Europos policijos e, bendradarbiavimo grupės, bet žinote, kad tam reikia tarybos e, vienbalsio pritarimo, kaip jūs norite tai pasiekti. Dabar dėl Europolo. Prašyčiau, kad viskas, kad būtų sprendžiama dėl Europolo, būtinai būtų pasitarta su šituo. E, parlamentu. Visi paketai, kurie susiję su Europolu, norėčiau, kad būtų aptarti čia. Dėl Frontex, kokios bus reglamento reformos gairės? Ir ar jie išnaudos tos 800 milijonus, kurie yra skirti? Dėl terorizmo ES yra per daug struktūrų. Europolas, e, visokiausi koordinavimo centrai būtų gerai, kad e, būtų daugiau koordinavimo tarptų centrų. Dėl SIS ir dėl vis, tai Karlos Koelio paklaus, jisai daugiau geriau išmano šitą klausimą. Ir galiausiai, gerbiamas ministrė, ypatingai, kreipkite ypatingą dėmesį dėl e, į pedofiliją, internetinius nusikaltimus. Neįmanoma atsakyti visus klausimus per dvi minutės. Man reikėtų poros valandų, kad realiai galėčiau į viską atsakyti iš esmės jūs visus tuos dalykus, ką aš paminėjau, ir analizuojate. Aš gal trumpiau pakalbėsiu apie KOSI, vidaus saugumo komiteto struktūrą. Mes kol kas dar nežinome, iš ko jis bus sudarytas. Uh, Tačiau mano asmeninė nuomonė, ir kol kas yra tikrai asmeninė nuomonė, būtų tokia, kad kosi turėtų būti sudaryta iš visų valstybių narių aukšto rango, faktiškai aukščiausio rango pareigūnų. Turėtumėm atsisakyti e, policijos e, vadų darbo grupės, nes manau, kad to nereikia. Kosi užtikrintų ir operatyvinį bendarbiavimą. Aišku, tai nereiškia, kad tas bendarbiavimas turėtų būti vien operatyvinis. Aišku, svarbiausia užtikrinti patį bendarbiavimą. Uh, Tai taip pat reikštų, kad atitinkamai tos institucijos, kurias jūs minėjote ir aš, Frontexas, Europolas ir taip toliau dirbtų kartu. Taigi tai būtų o, nuostabi proga tokiam bendradarbiavimui suteikti pagreitį. Čia tu kalba ne apie tai, kad bandytumėm sudaryti kažkokį tai labai biurokratiškai, masyvų, sudėtingai veikiant turėti kažkokią tai organą, kurio funkcijos persiklotos kitų institucijų funkcijomis. Ne, čia eina kalba apie tokią instituciją, kuri tikrai realiai galėtų veikti ir apjungti valstybės narės, kad jos tikrai bendradarbiautų, kai eina kalba apie operatyvinę veiklą. Taip pat dabar dėl terorizmo. Taip, sutinku. Tik dėl laiko stokos negalėjau konkrečiai plačiau apie tai pakalbėti. Uh, Aišku, kad Ispanija labai nukentėjo nuo tokių įvykių, bet ir visa Europa taip pat, taigi aš tikrai labai paremsiu viską, kokias tik jūs mintis pasiūlysit, kad galėtumėm prisiminti um, tų nukentėjusius aukas nuo tokių įvykių. Toliau SWIFT keliaivių duomenų įrašai, čia vėlgi neturėjau galimybės įsileisti detalės. SWIFT tai yra darbo ministrų kompetencijos rytis, atsiprašau, teisingumo ministrų kompetencijos rytis. nesu tikras, ar kaip vidaus reikalų ministras neturėčiau savo nuomonės išsakyti. Aš suprantu tos sunkumus, kurie čia iškyla, su, suprantu tos sunkumus, su kuriais susiduria parlamentas. Ašku, kad parlamentas nori panalizuoti šio klausimo esmę, pažvelgti giliai į tą klausimą, tačiau manau, kad esmė yra du dalykai. Visų pirma, tai yra Svifto naudingumas, kiek naudingas yra Sviftas kovoje su terorizmu. Tai, manau, yra svarbiausia. Aš manau, kad e, tai yra naudinga sistema ir negalime jos visiškai atsisakyti, kai na kalba apie saugumą vidaus reikalus. Um, Aš tikrai jaučiuosi atsakingas už tą klausimą dėl Ispanijos pirmininkavimo. Dabar yra devynių mėnesių pereinamasis laikotarpis ir parlamentas gali iš, iš esmės išanalizuoti tą sistemą ir e, suformuoti tokią SWIFT sistemą, kuri realiai išspręstų ir visus susirūpinimą keliančius klausimus, kad realiai būtų visi reikiami saugikliai. Uh, Aš tik e, noriu aiškiai pabrėžti, kad eina kalba čia apie mūsų valstybių narių susitarimą kovoti su terorizmu ir aišku, kad e, dabar JAF yra sudėtingame laikotarpyje, situacija labai delikati ir mes turime suvokti visus tos subtilumus, kai priimame sprendimus. Tačiau vėlgi noriu pabrėžti, kad uh, tai nėra tarsi kažkokia tai dovana, bet aš tiesiog prašau jūsų išanalizuoti visas tas priežastis, kodėl e, Toledo ministrai vis tik tai prieėmė tokį sprendimą, kokį prieėmė, kodėl yra tas pereinamasis laikotarpis dabar numatytas. Ir aišku, kad vis tik tai galutinė sistema bus tokia, kad e, parlamentas tiesiogiai galėtų dalyvauti, nes aišku, kad parlamentas e, išsako labai legitimius teisėtus Europos piliečių būkštavimus, bet aišku, kad piliečiai nori ir saugumo, bet nori ir privataus gyvenimo apsaugos. Dabar dėl keliaivių duomenų įrašų PNR. Čia jūs žinote, šis klausimas yra sprendžiamas su JAF ir vidaus reikalų ministrai. Mm, Ašku, kad neįves Europinės keliaivių duomenų įrašų sistemos. Aš manau, kad yra gal ir protinga turėti tokią sistemą su JAV, bet galbūt reikalinga turėti tokią sistemą ir Europoje. Aš manau, kad čia parlamentas turėtų pasakyti savo žodį, kai eina kalba apie tą tokią labai svarbę mm, saugumo sistemą. Labai svarbu nepamiršti, aišku, visų reikalingų saugiklių, visos kontrolės sistemos, kad tikrai būtų užtikrinta labai ta jautri, subtili pusiausvyrą tarp saugumo ir vis tik tai lai, piliečių laisvė apsaugos, kad būtų galima laikytis visų reikalingų parametrų Europoje. E, ta pusiausvyrą yra tokia subtili, kad e, aš manau, kad ES nusipelno pagirimo, jog išlaikė tą labai jautrią pusiausvyrą. Dabar dėl kūno skenerių. Uh, Noriu palaukti, kol bus paruošti komisijos dabar ruošiami trys pranešimai, kuriuose analizuojama, kiek naudingi būtų tokie kūno skeneriai ir ką jie gali padaryti, kokie yra jų trūkumai. Antras dalykas, ar jie atitinka um, privataus gyvenimo apsaugos ir piliečių teisų apsaugos reikalavimus ir taip pat koks yra jų um, galimas pavojus sveikatai ar poveikis sveikatai. Aš manau, po to, kai turėsime pranešimus, mes galėsime ramiai ir detaliai išanalizuoti, ar kūno skeneriai yra naudingi ir reikalingi Europai. O toliau aš m, mm, tikrai norėčiau pasakyti, kad sutinku su pono Dėjas Demeras mintimis, tikrai ir dėl Frontexo, ir dėl kitų dalykų. Köszönöm szépen. Pone Günc. Ačiū. ministras yra aiškiai pasiryžęs įgyvendinti Stoholmo programą. Ir Ispanija e, bus, yra pirmoji valstybė pirmininkaujanti ES e ir dirbanti pagal Lisabonos sutartį, bendradarbiaujanti su Belgija ir Vengrija. Aš manau, kad tas bendradarbiavimas tikrai bus sėkmingas ir būsimos pirmininkės irgi vykdys panašias programas. Turiu klausimą dėl vizų. Visų pirma, padaryta nemažai pažangos, užtikrinant tokią situaciją, kurioje visos valstybės, ES valstybės narės turėtų tokias pat sutartis dėl vizų su Junktinėmis valstybėmis ir, Kana, ir Kanada. Tačiau kai, kur, kai kuriais atvejais stebime ir atsitraukimą. Pavyzdžiui, Kanada pareiškia, kad Čekijos Respublikos piliečiams reikia vizų vykstant į tą šalį. Noriu paklausti, ką Ispanija rengėsi daryti šiuo klausimu. Nes svarbu, kad tokie klausimai ateityje neiškiltų, kad panašios situacijos ateityje nesusidarytų. Kitas klausimas mano susijęs su e, vizas, su vizomis vykstant į šalis iš rytų partnerystės valstybių, tų, tų šalių e, žmonėms vykstant pas mus. Ministras, kaip žinote, vizų politika nėra mano kompetencijos rytis, tai daugiau užsienio reikalų ministrų darbos rytis. Bet be abejo, su mumis konsultuojamasi. Pavyzdžiui, kuomet priimamas sprendimas palengvinti vizų išdavimo procedūrą. Tai dėl JAV ir Kanados. Penkios ES valstybės narės turi sistemą, kurią aš vadinčiau nepriimtina. Tai yra atsisakyta vizų su JAV sistemos. Ir manau, kad visos valstybės narės turėtų būti panašioje padėtyje, vienodoje padėtyje. Ir aš, man atrodo, nepriimtina tai, kad iš čekų piliečių reikalaujama vizos vykstant į Kanadą. Praėjusiu metu lakryčio mėnesį paskutinėje ministrų taryboje mes patvirtiname susitarimą, pagal kurį įgaliojame komisiją net pradėti darbą su Kanada ir užtikrinti, kad diskriminacijos nebebūtų. Yes. Ačiū, Sofija Intveld. Ačiū, pirmininkė. Ministrė, noriu padėkoti jums už jūsų įžanginį žodži, žodį. Ir visų pirma, noriu pasidžiaugti jūsų pareiškimu, kad kova su smurtu prieš moteris bus jūsų prioritetu. Turiu klausimų dėl SWIFT sistemos ir keliaivių domenų įrašų. Europos parlamente beveik vienbalsiai buvo patvirtinta rezoliucija dėl keliaivių domenų įrašų ir tai vyko 2008 m. lakryčio mėnesį. Toje rezoliucijoje tarybos prašyta pateikti keletą, prašyta paaiškinti keletas dalykų, tačiau mes niekada tų paaiškinimų nesulaukėm, laikome tai nepriimtina dėl SWIFT. Jūs akcentavote, kaip naudinga, kokie naudingi yra SWIFT duomenys, bet mes vis dar laukiame informacijos apie naudingumą ir mes netgi rašėme tai kaip sąlygą mūsų balsavimui plenardėme posėdėje, kuris numatytas už dviejų savaičių. Ir kaip, kaip supratome, mums tik tai buvo suteikti tos sutarties priedai, su kuriais galime susipažinti saugia, saugioje patalpoje tarybos e, pastate. Na, mes tai nelikome gerų, to nelikome gerų bendradarbiavimų su taryba. Tikėtina, kad ES-JAF e susitarimas šiuo klausimu turėtų įsigalioti vasario mėnesį, o taryba laukia iki paskutinės minutės, kol apsisprendė kreiptis į parlamentą pritarimo. Ir mes tarybos oficialiai paprašėme atidėti to susitarimo įsigaliojimą. Man buvo paaiškinta, kad toks, toks žingsnis nebus žengtas ir aš noriu išsiaiškinti, kodėl. Mums skiriamos tik penkios dienos ir mes net negauname galimybę susipažinti su visais aktualiais dokumentais. Na, sakyčiau, tai nėra gera mūsų bendarbiavimo pagal Lisabono sutartį pradžia. Ir galiausiai dar vienas klausimas. ES rengėsi prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos, tačiau yra dvi valstybės narės, kurios atsisako pripažinti Strasbūro teismo jurisdikciją. Visų pirma, dėl valstybės ir bažnyčios atskirimo. Ir, man atrodo, Ispanija patvirtino savo, kad, kad ji paklus, kad jai galios Strasbūro teismo jurisdikcija narių pasklausė, ar taip iš tikrųjų ir yra. Agradezco el apoyo que ha dado expresamente a los temas de violencia de género que vamos a. Ačiū. Noriu padėkoti už jūsų išreikštą paramą mūsų siekiui kovoti prieš, su smurtu prieš moteris. Dabar dėl keleivių įrašų duomenų yra preliminari sutartis su Australija ir JAV, jos bus svarstomos parlamente. Taip pat svarstysime vidaus reikalų ministrų uh, planus, e, ketinimus įvesti tokią sistemą Europoje, keleivių duomenų įrašų sistemą Europoje. E, turime išsiaiškinti, kokių duomenų mes pagidaujame toje sistemoje, kokią patikros ir kontrolės sistemą, e, kokius patikros ir kontrolės įrankius, instrumentus norime įvesti. Susitarimas dėl, su JAV, jis nebuvo svarstęs dėl to, kad jis yra preliminarus O kalbant apie Europos keliaivių duomenų įrašų sistemą, ji niekada nebus tvirtinama be Europos parlamento pritarimo. Dėl SWIFT sistemos, kaip jau sakiau, tai nėra mano kompetencijos rytis, ne visiškai mano kompetencijos rytis, bet aš galė, galėčiau paaiškinti tokios sistemos naudingumą vidaus reikalų ministrams. Nežinau, kokiomis sąlygomis parlamentas balsuotų dėl SWIFT sistemos nuostatų, bet noriu dar kartą pasakyti tai, ką tikriausiai ir taip žinote. Mes kalbame apie laikiną preliminarų devynių mėnesių laikotarpį devyni mėnesiai dar pratęsė tą laikotarpį, per kurį galiojo SWIFT keletą metų, jau nuo 2006-ųjų. Mums reikia kelių mėnesių užtikrinami darbėvėme su JAF, nes tai yra labai svarbu saugumo sumetimais. Mes išnagrinėsime visas susijusias baimės būkštavimus ir mes pabandysime e, išsklaidyti Europos parlamento narių išreikštus būkštavimus. Man atrodo, kad čia buvo neblogai padirbėta ir kad kuriama gera duomenų bazė ir aš norėčiau, kad parlamentas palaikytų tą siekį. Eh. Ačiū toliau, ponas Romeva. Eh, norėčiau padėkoti Jums už pristatymą ir turiu tris klausimas. Pirmiausiai, tiesiog noriu, kad tai, apie tai pakalbėti, net neužduoti klausimą dėl SWIFT. Labai svarbu, kad taryboje būtų aišku, jog tarybos nuomonė bus precedentas. Ir mes tą patį pasaky, norime pasakyti ir teisingumo ministrui, kad šitoje temoje neįsime į priekį tol, kol parlamentas priims sprendimą ir dėl turinio, ir dėl proceso. Antras dalykas. Ir čia jau yra tokios tieses, tikslesnės atsakomybės. Tai yra susijęs su saugumu ir migracija. Labai dažnai šitie du klausimai yra e, susijęti, nors daugumai iš mūsų tie klausimai atrodo visiškai turėtų būti atskirti. Kokia yra problema? Problema, kurią dabar jau patirime ir šiomis dienomis. Būtent e, susi, e, nesaugumas, tariamas nesaugumas susijęs su, e, su migracija, pavyzdžiui, kaip Ispanijoje Vik mieste. Taigi klausimas yra toksai, turint galvoje migracijos rautų valdymą, e, reikia aiškiai apibriežti teisinius mechanizmus, kurie yra dar kol kas šiuo metu neaiškus. Dėl prieglopščio politikos. Ar kovotojams už žmogaus teisės galima suteikti vizą? Šito dar irgi nenusprendė taryba. Ir dar paskutinis klausimas, labai trumpas. Dėl policijos koordinavimo, dėl policijos bendradarbiavimo. Uh, jūs kalbėjote su valstybėmis narėmis, e, valstybinėmis policijomis, bet juk yra šalyse ir nevalstybinių policijų, yra ir daugiau policijų, regioninių policijų. Ministras, ačiū už klausimus. Žinau, kad e, čia rytoj dalyvaus ir teisingumo ministras, kuris galbūt galės atsakyti tuos klausimus. Uh, kuriuos aš neturiu pakankamai e, duomenų, kad galėčiau atsakyti. Pirmiausia, dėl saugumo ir migracijos. Jau pradžioje kalbėjau apie tai, kaip mano nuomonė reikėtų dirbti migracijos, imigracijos srityje. Manau, kad Europa turėtų turėti bendrą migracijos politiką ir Lisabono sutartyje yra taip pat e, nustatyta. Ir ši politika turėtų būti globali ir joje turėtų atsispindėti trys elementai, kurie yra esminiai mano nuomonė. Pirmiausiai, kad Europai reikia asmenų, kurie dirbtų, teisėtai dirbtų. Antras elementas - tai kova prieš nelegalę e, migraciją, negalime uždaryti sienų ir tada kovoti. Ne, reikia bendradarbiauti su kilmės e, šalimis, o bendradarbiauti galėsime tik tada, jeigu pasiūlysime alternatyvas. Ir Kitas elementas yra e, ryšys tarp vystimosi ir imigracijos. Tai yra trys elementai, kurie yra labai susiję suprantu, kad kova su nelegale imigracija turi būti susijęs su tais dviem kitais elementais. Kitaip mes niekada neįtikinsime, neįtikinsime tranzitinių ir kilmės šalių, kad jie turi mums padėti kovoti su migracija būtent savo šalyse, jeigu mes nepateiksime jiems e, alternatyvų, jeigu nepadėsime kovoti su jų problemomis. Manau, kad taip reikėtų kreipti migracijos politiką. Manau, kad tai yra susiję su saugumu klasikinė prasme. Jūs paminėjote Vik miestą, tenai yra tokių ir politinių atspalvių. Ir Ispanijoje tose pavyzdžiuose visur yra tam, tikras, tam tikra politinė baime ir galbūt uh, netgi netgi nereikėtų to imti kaip pavyzdžių. Dėl e, prieglopšio klausimo negaliu atsakyti šiuo metu dėl policijos bendradarbiavimo. Jūs žinote, koks tai yra mano požiūris, nes Ispanijoje apie tai dažnai kalbama. E, mes Ispanijoje turime ir federalinę policiją, ir, ir, ir, ir, ir regioninių policijų netgi ne vieną. Taigi aš tą klausimą puikiai suprantu. Pirmininkas, ačiū, ponas Tavarės. Buenas tardes, señor ministro. Una pregunta. Labą dieną, gerbas ministrė, klausiu portugališkai. Perguntas, que tem a ver com liberdade de movimentos primeiro no espaço transatlântico, depois no espaço europeu. Ačiū, aš norėčiau paklausti dėl judėjimo laisvės. Ir e, iš transatlantinio, iš europinio požiūrio taško. Jūs kalbate apie transatlantinį bendradarbiavimą, kovą su terorizmu. Aišku, Europos piliečiai tai supranta. Labai svarbu kovoti su tarptautinio terorizmo grėsme ir tam reikalingas tarptautinis bendradarbiavimas. Viskas teisinga. Tačiau turi būti aiškus mm, pasitikėjimo parodimas ir iš JAV pusės, ypač kai eina kalba, pažiūrėjau, apie juodosius sąrašus tų, kuriem atsisakoma leisti įvažiuoti į šalį. Nepanašu, kad yra parodomas reikiamas pasitikėjimas tokių žmonių atžvilgių. Kai eina kalba apie europiečių įvažiavimą į JAF, aš noriu paklausyti su pirma, kodėl žmonės atsidūrė tokiame juodame sąraše. Uh, ES mes kalbame apie judėjimo laisvę kaip pagrindinę laisvę. Tačiau aišku, kad tai nėra vien abstraktus dalykas, tai turi būti labai konkretus, apčiuopiamas kasdienio gyvenimo dalykas mūsų piliečiams. Tačiau yra šeimų pagal Ispanijos ar Portugalijos įstatymą, pavyzdžiui, turi tam tikras teises jie ir jie turi turėti taip pat teisę judėti po visą ES ir tos teisės turi būti vienodos. Uh, Taigi noriu paklausti, ką jūs darysite, kaip jūs dėrėsitės ar rimsitės kokiu kitų priemonių, kad jų teisės irgi būtų pripažįstamos jeigu nepavyks derinti, derinti tų dalykų su valstybių narių institucijomis, gal reikės teisės saugos struktūrų bendradarbiavimo. Toliau, jisai... Sviftas nėra laikin, laikinas, yra sistema, kuris toliau veikti ir duomenys, kurie surenkami. Uh, JAV galės disponuoti tai, tais duomenimis penkerius metus. Taigi aš, nega, ne, aš nemanau, kad jūs galite ir toliau tvirtinti, jog tas sutarimas yra tik tai laikinas sutarimas. Yra tam tikrų sprendimų, kurių ne, nebe panaikins ir nebetgręžti atgal. Taigi. Sí, muy, muy, muy brevemente. Le pido... ha sido muy difícil. Eh. Turiu atsiprašyti, nes aš klausiausi jūsų klausimų ispanų kalbą. Gal verčiau reikėjo klausytis portugališkai, galbūt buvo lengviau, bet pasistengsiu atsakyti dėl susitarimo su JAV. Aš manau, kad čia pagrindinė mintis yra tokia, kad turi būti dirbama vienodais pagrindais, kad būtų vienodas elgesys, vienodas traktavimas tiek iš JAV pusės europiečių, Europos piliečių atžvilgių, tiek iš mūsų pusės amerikiečių atžvilgių. Tai čia visų pirma yra abipusiškumo principas, kas yra svarbu. JAV vyksta diskusijos dėl tų keliaivių sąrašų peržiūrėjimo į JAF. Ir aš manau, kad mes dabar turėtumėm pasinaudoti šią progą ir pareikalauti, kad JAF peržiūrėtų juoduosius sąrašus taip pat ir europiečių atžvilgių. Tai taip, teisingai, kaip jūs ir sakėte, yra analizuojama ir aiškinamasi, kas nepavyko, ypač kai nekalba apie išpolių Detroitį, nes informacija buvo, tačiau m, mm, nepavyko tos informacijos tinkamai apjungti, mm, pasidalyti tą informaciją. Aš tikrai jūsų pastabas perdosiu kolegoms Šiaurės Amerikoje. Jūs kalbate apie šeimas, poras, jų teisės ne visuomet vienodos. Mano šalies pozicija tokia pati kaip ir jūsų šalies. Mes turime šeimos teisę, kuri apima mm, tam tikras rytis, bet aišku, kad šeimos teisės nuostatos nėra uh, vienodos visose valstybėse narėse. Jeigu yra kažkokių tai išimčių, galbūt iš tikrųjų jūsų pasiūlytas būdas būtų geriausias. Dabar dėl Swifto paskutinis dalykas. Aš noriu pakartoti, kad mes nekalbame apie tai, kad e, bus kažkas užfiksuota ir nebepakeičiama. Mes tik tai norime pažiūrėti, ką mes turėjome pasarosius keliarius metus ir mes norime peržiūrėti visą tai, kas buvo atlikta. Mes norime uh, apibriežti tokią sistemą, kuri būtų pakoreguota atsižvelgiant į visus būkštavimus, visas baimės, kad būtų užtikrinta tinkama pusiausvyrą, kaip aš jau minėjau. Tai yra ta pusiausvyrą tarp saugumo užtikrinimo ir laisvių gerbimo. Ačiū, panas Bargėčio. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas ministrė, dėkoju, kad jūs aptarėt kai kurios labai svarbius dalykus. Pavyzdžiui, kova su islamišku terorizmu yra labai svarbu. Įdomu yra ta ir jūsų minėta Erasmus sistema policijos pajėgoms. Aš manau, kad iš tikrųjų būtent čia Europa galėtų pasistumėti į priekį. Tačiau jūs labai bendrais bruožais kalbėjote apie labai svarbų klausimą, tai yra imigracija. Kas jūsų manimo yra kova su nelegale imigracija? Kaip jūs tai suprantate? Mes neseniai girdėjome, kai prezidentas Sarkozy pasisakė apie tai, jis labai aiškiai pareiškė, jog nereikėtų E, patekti į tokią riziką, kaip kad Italija e, jeigu, pavyzdžiui, ponas Maronė nebūtų įsikišęs ir pakeitęs politikos, kokio, kokio rizikoje būtų jin atsidūrusi. Bet Ispanija ir Italija tai yra tokios valstybės, kur imigracija yra tikrai labai aktualus klausimas. Todėl aš norėčiau jūsų paprašyti išreikšti aiškę poziciją, kokią europinę politiką jūs e, siūlote suformuoti, kad būtų galima kovoti su nelegalia imigracija. Prašom, ministrė. Trataba de explicárselo antes, lo haré. Aš bandžiau jau e, tai paaiškinti, dabar dar kartą pabandysiu labai trumpai atsakyti jūsų klausimą. Kova su nelegalia imigracija yra tai, ką mes darome prie savo sienų. Mes giname savo jūros, sausumos, oro sienas. Aišku, kad jūrinės sienas yra sunkiausia apginti, apsaugoti, todėl mes turime Frontexo taip pat ir jūrinius padalinius. Aišku, kad Sudėtingiausias dalykas yra tai, kad e, bandydami kirsti mūsų jūrinę sieną žmonės gali nuskesti. Tačiau svarbiausia, aišku, yra užkirsti kelią nelegaliam sienų kirtimui. Vis tik tai reikia nepamiršti vieno dalyko, tai yra bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis. Ir čia yra labai svarbus dalykai. Visų pirma, gražinimo atgal į kilmės šalį principas ir kova su nelegalia imigracija iš tų valstybių, kur uh, kurios yra tos nelegalios migracijos kilmės šalis. Aš čia gal jums pateiksiu keletą konkrečių pavyzdžių, ką mes ketiname padaryti. Pavyzdžiui, Ispanija 2006 metais turėjo milžiniškų problemų su Senegalu. Daugiau kaip 20 tūkstančių senegaliečių atvyko į mūsų šalį. Mes užmėsgėme bendradarbiavimo politiką su Senegalu. Uh, Visų pirma, tam, kad galėtumėm leisti senegaliečiam atvykti į Ispaniją ten, kur mums darbuotojų reikia. Mes padėjome taip pat Senegalui prižiūrėti savo sienas ir užtikrinome taip pat, kad būtų suteikta tam tikra parama šaliai e, vystis viduje. Tokiu būdu mes prisidėjome prie kovos su nelegalia imigracija. Aš manau, kad tai yra geriausias dalykas. Pažvelkite į nelegalios imigracijos kilmės šalį. Jeigu gali jie priimti jūsų paramą pinigais, jūsų pagalbą kovas su nelegalia imigracija, aš manau, kad tai yra geriausios problemos problemų sprendimas. Taigi mes už, užkartame kelią nelegaliams ir negalėčiau įvažiavimui ir paliekame tik legalų. Baigėme pirmą klausimų raundą pagal DHON procedūrą. Čia o, frakcijų atstovai turėjo galimybę užduoti klausimus. Dabar aiškiai matome, jog Labai daug dar narių nori užduoti klausimus ir aišku, kad jeigu mes laikysimės dabartinės sistemos, tai tikrai nespėsime visų klausimų užduoti. Todėl teks pakeisti procedūrą. Dabar kiekvienam klausimą užduodančiam nariui bus skirta tik viena minutė ir prašysiu laikyti šio termino labai griežtai. Ministras pasižymės klausimus ir po to į juos atsakys. Aš manau, kad tai būtų geriausias būdas. Pone Intvel kalbėjo kaip vicepirmininkė ar pagal DHON sistemą. Jį kalbėjo liberalų frakcijos vardu jai suteikiau žodį kaip pirmai liberalų frakcijos atstoviai. O dabar kiekvienam nariui po vieną minutę ir aš labai griežtai reikalausiu, kad būtų laikomas pasisakymo laiko. Panas Koelgio. Favor. Viena minutė. Senhor Ministro, gostei muito de ouvir a sua intervenção e de ouvir a sua referência. Ačiū. Pirmininkė, Ačiū, labai patiko man jūsų pristatymas, ypač ten, kur kalbėjote apie saugumą ir laisvės ir teisės. Linkiu sėkmės Ispanijos pirmininkavimui. Tačiau labai mane neramina judumo laisvę Europoje. Jūs kalbėjote taip pat apie SIS. Ar manote, kad pirmininkaujant Ispanijai bus priimtas sprendimas dėl SIS pagaliau? Jeigu SIS 2 nepasiteisins, ar Ispanija turi alternatyvą, kurią pasiūlys? Pirmininkas, ačiū, pone Koelio. Pone Romero Lopes. Gracias, presidente. Yo también quería darle la bienvenida al ministro del Interior. Sí. Ačiū pirmininkė, aš irgi sveikinu ministrą. Trumpas klausimas, gerbiamas ministrė. Šiuo metu pastebime, kad Europos policijos ir teis, teisės bendradarbiavimas dar yra toksai netvirtas. Antra vertus, Lisabonos sutartis kūrė naują teising, teisės teisingumo ir laisvės erdvę. Mes kovojame su terorizmu e, gerbdami e, E, teisės ir laisvės, taip pat bendradarbiavome ir transatlantiniu lygmeniu, kur dėl terorizmo mes jau kaip ir apribojame ar kalbame apie laisvių apribojimą. Taigi mano klausimas yra toksai, ar, ar įmanoma, kad tos bendros politikos gali kažkaip suplaukti į vieną strategiją ir, ir būtų įkurtas už vienas organizmas ar komitetas, kur būtų dirbama saug, saugumo ir teisų srityje visą vis, bendrąją prasme. Ačiū, ponė Liutford. A, ministrė. Ačiū, pirmininkė. Ministrė, užduodu Jums tą patį klausimą, kurį uždaviau poniai Malstrom klausimo metu. Ji man atsakė teigiamai. Tai yra, ji pažadėjo, kad sieks peržiūrėti visą priemonių sąrašą dėl duomenų rinkimo ir masinės stebėsenos ES, transatlantinėje erdvėje ir išorėje. Ar jūs įsipareigosite siekti to paties? Nes pas, pastarąjį dešimtmetį mes tik tai gesiname gaisrus su kiekvienu pasiūlymu. Ir iš tikrųjų nėra kelio gairių plano, kur link mes einame, kada tų duomenų bus, turėsime pakankamai. Koks yra galutinis tikslas? Kada galėsime daryti išvadą, kad mes jau surinkome pakankamai informacijos apie žmonės, kad mums daugiau jos nebereikia? Ir kaip prezidentas Obama sakė, reikia sudėti visus taškus ant į ir panaudoti informaciją, kurią jau turime. Ja, vielen Dank. Panas Albrecht. Ačiū, ministrė. E, jūsų pasisakymę daug išgirdau apie saugumo priemonės ir apie būtinybę tokias priemonės dėkti. Ar taryba šį, šią būtinybę uh, ar, ar, sieks, ar, ar suvoks tą būtinybę, pavyzdžiui, pateiks mums kažkokių praktinių duomenų, statistinių duomenų, nes mes įstatymų leidybos institucija galėtume jais pasinaudoti ir priimti atitinkamus sprendimus. Ir iš Ispanijos pirmininkavimo metu tikėčiausi, kad taryba demonstruos blaivesnį požiūrį tais klausimais, kai nereikėtų uh, E, kelti, bandyti kelti panikos, kalbėti apie teroristinius aktus. Pasigėdau jūsų pasisakymę e, informacijos apie tai, kaip ketinate mažinti nusikalstamumą, kaip rengėtės kovoti su nusikalstamumu, taip pat tuo pat metu, kaip ir spręsite saugumo klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paklausti, bet ministrų klausimą apie neteisėtą imigraciją ministrė, keičiasi imigracijos maršrutai. Prieš tris metus Kanarų salos, prieš pusantros metos, prieš metų Lampedūzos sala ir mano valstybė, Malta, prieš kurį laiką Graikija, o dabar nemažai žmonių įsilaipino Korsikoje. Taigi, imigracijos maršrutai keičiasi ir tai reiškia, kad pasirenkama silpniausia grandinė ir kad nusikaltelių tinklai yra daug, paž, daug, daug labiau pažengę ir kad sienų išorės apsauga yra bendra problema. Ką apie tai mano Ispanija perimant pirmininkavimą ir ką rengėsi daryti tuo klausimu? Ačiū. Frau Schiepel. Ja, eine rhetorische Anmerkung zu SWIFT. Die USA nutzen diese Daten seit acht. Pone Sibel, dėl SWIFT. Junktinės valstijos tuos duomenys naudoja jau aštuonis metus ir dar nesulaukėme atsakymo, konkretų, atsakymo į klausimą apie konkretų tos sistemos panaudojimą. Jūs kalbėjote apie saugumo sistemą ir strategiją. Man ji nėra aiški, bet norėčiau užduoti aišku klausimą. Pavyzdžiui, iškyla problemų dėl to, kad Europoje yra daug propagandos ir organizuotos nusikaltelių gaujos įtraukia į savo gretas daugybę jaunų žmonių, ne tik imigrantų, bet ir vietos gyventojų. Kaip Jūs manote, kodėl jauni europiečiai įsitraukia į tokias organizacijas ir, ir ką tai reiškia Jūsų saugumo strategijai? Muchas gracias, eh, presidente, y muchas gracias, ministro, por todas las explicaciones. Le deseo de verdad. Ačiū, ministre. Linkiu Jums sėkmės per šį pusmetį. Kalbėjote, kad būtina bendradarbiauti tarp skirtingų policijų, institucijų, keistis informaciją kovojant su terorizmu. Tačiau norėčiau paklausti, kodėl apie tai kalbėdamas jūs neužsimenate, neįtraukite į Šengeno protokolą Erčiančios, tai yra Baskų krašto policijų kodėl jūs nekeliate tų pačių reikalavimų e, nacionalinėms, e, kaip ir nacionalinėms policijoms, taip pat ir regioninėms policijoms. Taigi mes čia nais išvaistome e, resursus ir taip pat ma, sumažiname galimą saugumą. Antra, norėčiau pasakyti, kad Stoholmo programoje yra pateiktas e, pakeitimas tam, kad būtų įtrauktos terorizmo aukos į Stoholmo programą. Norėčiau paklausti, kokios aukos, kaip manote, kokios aukos bus įtrauktos į šią hartiją, ar bus atsižvelgta į asociacijų, terorizmo aukų asociacijų nuomonę. Ačiū. Thank you, <clears throat> uh, Mr. Uh, uh, President and uh, um, Prime Minister. You... Ačiū, ministrė, jūs kalbėjote apie bendrą imigracijos politiką. Jeigu tai būtų patvirtinta, uh, Ar tuomet prasmės netektų tie politikų pažadai valstybės narėse, kurie kalba apie savo e, migracijos politikos taikymą, nors tuo pačiu metu nori išlikti ES narėmis? Gagal. Kinga Gál. Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter úr, örülök, hogy utalt az együtt kidolgozott programra a trió keretében a... Ačiū, pirmininkė. Ministrė, džiaugiuosi, kad kalbėjote apie trijulės programą. Manau, kad tai yra puikia garantija, kad ilgainiui mes įgyvensime tas iniciatyvas, kurios susijusios yra su Stoholmo programa. Džiaugiuosi, kad reminti, kalbėdamas apie saugumo strategiją, jūs paminėjote ne tik tai kovą su terorizmu, bet taip pat ir vidinės grėsmės. Manau, labai svarbu, kad saugodami savo mažamečius imtumėmės konkrečių veiksmų. Pavyzdžiui, kalbant apie inter, naudojimus internetu, apie kovą su uh, mažamečių išnaudojimu, ar uh, kalbant apie kovą su nusikalstimais, kuriuos atlieka mm, mažamečiai. Manau, kad ES yra labai daug tokių problemų. Pirmininkas, ačiū, ponė Gelil. Grazie, ministro, innanzitutto un apprezzamento. Ačiū, ministrė. Norėčiau pasveikinti Jūs, nes sakėte, kad Jūs pirmininkavimo metu rengėtės kovoti su smurtu prieš moteris. Noriu pratesti ponios Kinga galminti. Vienas iš Jūsų prioritetų yra įstatymų leidybos priemonėmis įsipareigoti uh, ko, kovai mm, su mm, interneto žala vaikams, pavyzdžiui, vaikų pornografija. Ar nemanote, kad būtų prasminga užtikrinti tokias priemonės, kurios valstybėms narėms leistų dalintis našta, užtikrinant atsakomybę? Pavyzdžiui, galima būtų numatyti priverstinės perkelimo, iškelimo gyvendinti kitą vietą priemonės ir tuomet išvengtume e, perteklinių e, užduočių valstybėms narėms, kurioms tenka, kurioms tenka labai daug imigrantų. Sie haben ja angesprochen, dass Sie mit dem Senegal erfolgreich arbeiten, was die Flüchtlingsproblematik und die. Noriu Jūs pasveikinti, ministrė, Jūs kalbėjote apie tai, kad sėkmingai bendarbiaujama su Senegalu, sprendžiant nelegalios imigracijos ir migracijos klausimus kaip Ispanija nagrinėja konkrečius atvejus, kas atsitinka su žmonėmis, kurie sugražinami į kilmės šalį, pavyzdžiui, ar sugražinus asmenys į Maroką, domimasi, kas su jais atsitiko, galbūt jie tiesiog yra pametami dikumoje ir kaip atrodo bendradarbiavimas su Maroku. Seuta Melilija, te, Tenerife, Tenerifės e, kontekste Kaip rengėtės stiprinti solidarumą tarp valstybių narių ir įtvirtinti vien, vieningą požiūrį, o ne palikti Maltos vienos spręsti savo problemas. Juk neteisinga, kad maža, e, ne, nelabai turtinga valstybė turi pati spręsti šiuos klausimus. Pone Jimenez Peril. Sí. Eh, buenas tardes, eh, señor ministro. Labadiena, gerbas ministrė. Dėkoju, kad jūs šiandien su mumis. Ir džiaugiuosi, kad atsakydamas į klausimus jūs visgi pareiškite, kad Ispanija yra pasirengusi pagerbti terorizmo aukų atminimą. Tai yra tikrai labai svarbu, nes tai pats didžiausias, pats rimčiausias ginklas, kurio galime kovoti su tais, kurie į mus kėsinasi. Taip pat yra labai svarbu patvirtinti Europos hartą, Europos terorizmo aukų hartą, kaip, kaip sakė ankstesnis kalbėtojas. Norėčiau, kad šitas, šita hartija būtų paremta terorizmo aukų teisių e, saugojimo, gynimo, e, nes tai yra labai svarbu, kitaip mes nežengsime žingsnio į priekį kovodami su terorizmu. Taip pat, kaip buvo sakoma, kaip buvo kalbėta, e, kad kaip, ką darysite, kad prisijungtų daugiau narių prie šitos hartijos ir kokių konkrečių priemonių mes galime imtis tam, kad šita hartija e, kuo greičiau būtų priimta. Ačiū. Onorevole Ministro, io sinceramente la voglio ringraziare per il taglio che lei. Ponas Korčiata. Ja. Ministrė, norėčiau padėkoti E, už tai, kad pristatėte savo prioritetus. Noriu padėkoti taip pat ir už vertinimą, kuris yra svarbus ir kurį kartais diskusijose čia pamirštame. Tai yra tarp valstybinis organizuotas nusikalstamumas. Dažnai kalbama apie terorizmą, kalbame apie terorizmo aukas, bet norėčiau šiame parlamente priminti kad su mumis yra rytos teisėjo Rytos Barsalinos sesuo, taip pat e, na, parlamento narės uh, kitos parlamento narės giminaitį taip pat nužudė organizuoto nusikalstamumo gaujos. Juk kai kalbame apie terorizmo aukas, galime kalbėti ir apie organizuoto nusikalstamumo aukas. O kaip su tais, kurie duoda parodymus, liudyja teisme? E, turėtume kalbėti ir apie žmonės, kurie liudyja prieš nusikalstamas gaujas. Turime kalbėti apie aukų apsaugą, liudininkų apsaugą. Tai yra žmonės kovojantis su nusikalstamumu ir mes nepakankamai daug dėmesio skiriame tam Europoje. Ir galiausiai ponia Blinkevičiūtė prieš suteikiant žodį ministrui. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ponia ministrė už jūsų pristatytos e, pirmininkavimo prioritetus ir tikrai linkiu sėkmės ir labai džiaugiuosi, kad jūs į savo prioritetus įtraukėte e, kova su smurtu prieš moteris. E, tačiau nieko negirdėjau apie priekybą žmonėmis, nes priekyba žmonėmis tai yra neatsiejamas smurto prieš moteris dalis. Nes į sekso vergyją labai dažnai yra parduodamos moteris ir mergaitės. Ir šitas procesas atskiriuose šalyse yra iš tikrųjų nekontroliuojamas, nevaldomas ir nebaudžiamas. E, nes e, moteris ir mergaitės yra parduodamos į E, iš trečiųjų šalių ES šalis ir ta priekyba vyksta tarp ES šalių, iš vienos šalies į kitą e, į vergovę žmonės parduodami. Ir ar jūs manot, kad tam yra pakankamai bendradarbiauja atitinkamas e, teisės saugos ir teisėtvarkos institucijos, ar pakankamai bendradarbiauja valstybių šalių narių policijos ir kokiu priemoniu ruošiasi Ispanija imtis. Thank you. Ministro, todos somos conscientes de que ha escuchado más de 15 minutos de cuestiones. Ministre, daugiau negu 15 minučių klausėme klausimų, komentarų, jūs pasižymėjote. Ir tikriausiai nesitikime, kad labai konkrečiai kiekvieną klausimą atsakysite, nes ir laiko mažai bet tikimės, kad visgi, visgi tikrai e, perbėgsite bent glaustai kiekvieną klausimą. Ministras, ačiū gerbimas pirmininkė. Labai gaila, kad nepasižymėjau pavardžių tų parlamentarų, kurie uždavė klausimus. Tiesiog man dauguma vardų negirdėta ir, ir aš nespėjau. Ir man bandė padėti čia padėjėja, bet jinai taip neaiškiai rašo, kad tiesiog nesuprantu, kas čia pri, prikeverzota. Taigi, pradėkime. Dėl SIS. Šiuo metu greitai įvyks SIS-2 įvertinimas. Jeigu vertinimas yra, bus teigiamas, tada dar kartą bus įvertinama e, birželį. Jeigu kuris nors iš tų vertinimų bus neigiamas, tada komisija ir taryba du mėnesius svarstys, ką toliau daryti. Ar taisyti, tvarkyti SIS-2, ar imtis kažkokių kitokių veiksmų. Taigi dabar yra Dabar yra tokia stadija, vakar prasidėjo vertinimai. Žinoma, parlamentą informuosiu apie visus sprendimus. Žinoma, e, siūlymas ir iniciatyva kyla iš komisijos. Kitas klausimas. Dėl antiteroristinės strategijos ir bendradarbiavimo, kalbėjo ponia Romero. Aš nenoriu kurti naujų didelių struktūrų, aš labiau pasisakyčiau už tai, kad pasinaudotumėm tuo, ką jau esame sukūrę. Uh, Manau, kad šiuo metu informacija teka gan gerai. Tokiomis temomis ypač kaip terorizmas pasidalinama informacija pakankamai gerai. Ir kaip įrodo dauguma pastarųjų įvykių, reikia naudotis ir dalintis taip pat ir žvalgybinę informaciją. Toksai būtų kelias, todėl ES pasiūliau paieškoti ryšių tarp mūsų e, antiteroristinių komitetų ir institucijų tam, kad galime pasidalinti tą informaciją, kurią gauname. Ir perinu prie kito klausimo. jūs, kaip sakėte, mes turime tikrai daug informacijos ir kartais svarbiausia ne dar daugiau tos informacijos surinkti, bet atskirti, sugrupuoti tą informaciją ir perduoti atitinkamom institucijom. Kalbėjote taip pat apie nusikalstamumą. Ne vienas eurodeputatas kalbėjo apie nusikalstamumą. Norėčiau pasakyti, kad saugumo srityje turime bendrų e, rizikų, bendrų grėsmių, tačiau yra ir daug tų klausimų, kurie nepriklauso Europos Sąjungai, labiau vietiniai policijai, savivaldybėms, čia kur kalbame apie piliečių labai konkretų saugumą. Pavyzdys. E, kišenvagiai sukuria tokį nesaugumo jausmą Europos piliečiams, bet tikrai ne ES kovos su kišenvagiais. Nebent jie būtų organizuotos grupuotės nariai. Žinoma, yra ir, ir, ir organizuoto nusikalstamumo, kada vagiamos mašinos, kai ta grupuotė yra tarptautinė, tada, žinoma, ES turi įsikišti. Taigi Taigi į daugumą jūsų klausimų reikėtų atsakyti galbūt ir nacionaliniu lygmeniu. Bet iš principo pritariu, kad ne tik tai terorizmas yra didelė problema, yra ir daugiau problemų, kurios kelia nerima e, piliečiams ir kuriuos tiesiogiai paveikia jų saugumo jausmą. Ir tais klausimais turėtumėm irgi e, imtis veiksmų, nes dažnai tie smulkesni dalykai, tie smulkesni nusikaltimai, jie sukuria dar didesnį nesaugumo jausmą. Bet žinoma, terorizmas irgi yra labai svarbus svarbu. Šiaip mes dažnai esame linkę pamiršti ir dažnai galvojame, kad tas tarptautinis nusi... terorizmas jau liktai ir mažėja, liktai jisai kažkur praeitie, bet mes norime pabrėžti, kad rizika yra ne ką nemažesnė. Mano nuomonė, rizika, terorizmo rizika yra dar didesnė šiuo metu, todėl mes turime stiprinti e, savo saugumą. Taip pat kalbėjote apie Maltą, aš puikiai žinau Maltos problematiką, žinau, kaip yra ten su Korsika, su tuo laivu, kuris nuvyko į, į Prancūziją. Žinau, kad mafijų keliai, maršrutai keičiasi. Ką daryti ES, kai jie keičiasi? Tai tiesiog pakeisti mūsų prioritetus reikia užmėgsti dialogą su tomis šalimis, kurios šiuo metu yra nelegalios migracijos kilmės ar tranzito šalis. Pavyzdžiui, pažvelkime į viduržėmio jūros baseiną. Jeigu Ispanija šiek tiek paspaus e, paspaus Šiaurės Afrikos šalis, tai gali būti, kad e, ta migracija pradės, e, pradės plaukti per kitą, per kitą pusę. Jeigu e, Malta, Italija šiek tiek paspaus savo taisyklės, tai vėlgi tas rautas nukryps. Taigi reikia bendros policijos strategijos, kad mm, sektumėm tuos maršrutus, priekybos žmonėmis ir, ir nelegalios migracijos maršrutus. Bet pagrindinė problema yra dirbti su tomis kilmės ir tranzito šalimis, dirbti, skatinti jų vystimasi, siūlyti alternatyvą. Negalima sakyti, ne, ne, ne, ne, nepriimame, nieko nepriimame. Reikia sakyti taip, bet su šita sąlyga. Taip, su tokia sąlyga mes jums padėsime, taip, su tokia sąlyga priimsime. Visai pritariu dėl prevencijos. Kalbėjau apie nepilnamečių nusikalstamumas, sakiau, kad bus surinktas e, seminaras dėl prevencijos būtent tokios, tokio nusikalstamumo. Kai kalbu apie nepilnamečių nusikalstamumą, turiu galvoje ir mažamečius, vaikus, e, mažamečius, kurie elgesi agresyviai. Ir e, čia galima kalbėti ir apie švietimo sritį. Dėl polic... Baskų policijos įtraukimo, čia žinoma didelis debatas, be abejo, Baskų krašte bendradarbiavimas vyksta Ispanijoje, kas kart vis stiprėja bendradarbiavimas tarp skirtingų policijų. Svarbiausia, kad bendradarbiavimas vyktų sklandžiai, nesvarbu kokio ligmens ta policija yra, ar, ar, ar nacionalinė, ar regioninė ir galiu pasakyti, kad tas bendradarbiavimas prisidėjo prie kovos su terorizmu Ispanijoje. Terorizmo aukos, atsakau iš karto į du klausimus. Aš pritariu Hartijai ir mes jį skatinsime. E, jos patvirtinimą. Esu praktiškai tikras, kad, kad taip ir bus. Nemanau, kad bus sunkumų susitarti, nes šis klausimas yra jautrus visiems europiečiams. Nesvarbu, ar mūsų šalyse yra vietinio terorizmo ar ne. Manau, kad čia toks bendras požiūris, kad niekas neprieštaraus ir mes šitą hartiją patvirtinsime. Ir be abejo, pasinaudosime patirtimi tomis šalimis, kurios patyrė vidinį terorizmą. O tokių šalių yra ne viena. Einu į pabaigą, buvo klausimas apie, apie priverstinį gražinimą į kilmę šalį, čia susiję ir su Malta. Dabar turime programą, pagal kurią yra tas gražinimas neprivalomas. Pagal Stoholmo programą tie procesai turėtų būti formalizuoti. Žinoma, yra ša, šalių, kurioms nelegali migracija nėra tokia aktuali problema, tai mūsų darbas būtų įtikinti, kad ne tik tai Maltai, Ispanijai, Italijai, Graikijai yra šios problemos labai svarbios, bet tai yra Europos išorinės sienos, todėl visiems turi rūpėti ir e, reikia dirbti, kad tos programos pradė būtų pradėtos vykdyti. Visiškai pritariu ponui Kročet dėl mafijos nusikaltimų. Suprantu, kad čia, sudėt, čia yra labai sudėtinga organizuoto nusikalstamumo forma ir visos šalis turime su to kovoti ir be abejo reikia remti tuos asmenius, kurie kovoja su mafijomis. Galiausiai priekyba žmonėmis, aš apie tai neužsiminiau, bet žinoma, programoje yra šitas klausimas, negalėjau taip detaliai išsiplėsti. Kaip žinote, yra e, atskira programa, kuri skirta kovoti su priekyba žmo, žmonėmis, tai yra savanoriška programa, įvairios šalis dalyvauja, Belgija ypatingai, e, Italija, Portugalija, Suomija, e, Niderlandai dirba su šią programą ir čia yra veiksmų priemonė numatyta, kurią sukūrė Švedija pirmininkaudama. Ispanija taip pat prisijungė prie šitos programos. E, kovo ketvirtą dieną Madride įvyks konferencija, e, kur ir bus kalbama apie naują e, veiksmų planą ES ir kalbėsime apie gairias to plano. Mums šita problema labai svarbi ir žinoma, kad e, priekyba žmonėmis, moterimis, vaikais ar nebūtinai, tai yra didelis nusikaltimas, su kurio kovosime. Kągi dėkoju visiems už pasisakymus, už klausimus ir tikiuosi, kad dar nekartą grįšiu per šį pusmetį ir dar kartą aptarsime visus klausimus, kurie jums bus įdomus. Pirmininkas, ačiū ministrė. Susitikimas buvo labai toksai pilnas turinio, e, labai vaisingas. Ypatingai dėkojame už tai, kad stengiatės paaiškinti. Labai dėkoju už klausimus, turiningus klausimus, glaudžius klausimus. Atsisveikiname su vidaus reikalų ministru, linkime jiems, jam didelės sėkmės pirmininkaujant Ispanijai ir ruošiamės pasveikinti naują mūsų svečią, Ispanijos darbo ir imigracijos ministrą. Ačiū. Please be seated. Prašau visų susėsti. To restart. Thank you. Buenas tardes de nuevo. Damos la bienvenida. Vėlgi sveikiname ministrą šiuo metu, šį kartą Ispanijos darbo ir migracijos ir socialinių reikalų ministrą. Šis ministras mums pristatys Ispanijos kaip pirmininkaujančios šalies programą. Ir jis kalbės apie migraciją. Išklausysime pristatymą, ministras pasisakys, jis turės maždaug 10 minučių. Siūlau, kad norėdami geriau išnaudoti laiką. Paskui iš karto užduosime klausimus, turėsite po dvi minutės, kaip ir, kaip ir anksčiau, pagal politinės frakcijas. Tada bus vienas atsakymas į visus užduotus klausimus, o vėliau bus antras klausimų raundas. Taip pat atsakymas bus bendras, uždavus visus klausimus. Taigi žodį perdodu ministrui. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Ponai ir ponios šio komiteto nariai. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariai. Man yra labai dėlė garbė pristatyti jums Ispanijos kaip pirmininkaujančios valstybės prioritetus imigracijos ir integracijos rytyje. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai turime ypatingą progą paversti Europą e, atviresnę ir veiksmingesnę e, sąjungą. Prie to taip pat prisidės ir plačios globalios ir naujos migracijos politikos kūrimas. Lisabonos sutartyje numatyti e, migracijos nuostatai pirmiausiai įtraukia naują teisinę bazę, kad e, dėl e, trečių šalių piliečių, kurie teisėtai gyvena e, Europos Sąjungoje. Taip pat aiškiai kalbama apie trečių šalių piliečių prieimimo apimtis Europos Sąjungoje. Ir trečia, sukūriama nauja teisinė bazė bendriems veiksmams imigrantų integracijos rytyje. Ypač svarbus yra Lisabonos sutarties suteiktas e, vaidmuo parlamentui nelegalios imigracijos srityje. Čia turėsime atlikti ypatingai daug naujų pakeitimų sprendimų prieimimo e, sistemoje ir žinome, kad bendrojo sprendimo principas pridės mums pridėtinės vertės. Galiu patvirtinti, kad pirmininkaudama e, tarybai Ispanija stengsis užtikrinti bendradarbiavimą su Europos parlamentu ir ypatingai su šiuo e, komitetu. Europa nori sukurti lankščią migracijos politiką, kuri e, atitiktų taip pat ir darbo rinkos poreikius. Taip pat, žinoma, stiprins ir lygias teis, teisų lygybę ir sanglaudą, socialinę sanglaudą. Europos taryba neseniai priėmė, patvirtino daugiametę programą. 2010-2014 e, metų e, periodui, kur svarbiausias e, kertinis akmuo yra Europos migracijos politika, kuri remiasi Europos migracijos ir prieglapšio paktas. Noriu padėkoti Švedijai už ankstesnį pirmininkavimą. Stoholmo programa buvo labai veiksmingai skaidriai paruošta. Norėčiau informuoti šį komitetą, kad taryba tikisi, kad komitetas pateiks per šį pusmetį veiksmų planą, kuris šio Stokholmo, Stokholmo programos tikslus paveiks, pa, pakeis, pavers konkrečiais veiksmais. Norėčiau jums su jumis aptarti pagrindinius tikslus, kuriuos mes užsibrėžėme šiam pusmečiui. Kartu su kolegomis iš Belgijos ir Vengrijos, su pirmininkaujančia trijule, mes iškėlėme du svarbiausius tikslus TVR srityje šiam pusmečiui. Pirmiausiai, atnaujinti darbus nelegalios migracijos srityje. Antra, pradėti įgyvendinti naują Europos politiką integracijos srityje. Vienas iš pirmiausių darbų e, - suorganizuoti pirmą kasmetinį e, de, pirmus, pirmasis kosmetinės diskusijas apie Europos migracijos ir prieglopšio politiką. Čia mums reikės komisijos pagalbos ir padarysime viską, kas bus mūsų rankose, kad e, žengtumėm į priekį tam, kad e, būtų e, vystomas ir vykdomas šis paktas. bendradarbiavimas su parlamentu ir su komisija bus žinoma labai norimas ir sveikintinas. Vieni keliaujantis mažamečiai iš trečių šalių taip pat yra e, vienas iš prioritetų. Tai yra labai jautri sritis jiems, šiems mažamečiams, nelydimiems mažamečiams reikia e, skirti ypatingą dėmesį ir atsako reikia ES lygmenių, taip pat reikia imtis ir prevencijos, apsaugos ir pagalbos sugrįžti į savo šalį e, veiksmų. Taryba ėmėsi šios iniciatyvos ir šį veiksmų planą žada vykdyti per šį pusmetį. E, atitinkamai imdamasi teisinių ir finansinių veiksmų. Mes jau susisiekėme su Libe e, komiteto sekretorijatu ir taip pat bendradarbiausime ir su komisija šios svarbių klausimų. Dėl integracijos Lisabonos sutartis teikia naują bazę, bendradar, teisinę bazę bendradarbiauti šioje srityje, suteikia e, tarybai ir parlamentui galimybę sukurti priemonių tam, kad būtų padėta valstybėms narėms integruotis į trečių šalių piliečiams, kurie ES yra teisė tai apsistoja. Taigi integracija yra taip pat vienas iš svarbiausių Ispanijos prioritetų. Balandžio 15-16 dienomis Saragosoje vyks ketvirtoji integracijos ministrų konferencija ir integracija ten bus svarstoma kaip e, socialinės sanglaudos ir vystimosi motoras. Čia ministrai kalbės apie integraciją, turėdami galvoje naująją teisinę bazę, Lisabonos sutartį ir taip pat nuostatas, kurios yra numatytos Stoholmo programoje. Išvadas šios konferencijos e, pateiksime tarybai patvirtinti. Taip pat e, Ispanija žada toliau dirbti e, teisėtos migracijos politinio, kuriant teisinės migracijos, teisėtos migracijos politinį planą ir stengsimės paskatinti pagrindų direktyvą dėl vieno leidimo jo prieimimo ir taip pat turėdami galvoje naują teisinę bazę, kuri sustiprina Europos parlamento vaidmenį ir pabrėžia, e, kad reikia te, e, teisingai e, traktuoti, teisai traktuoti tuos trečių šalių piliečius, kurie teisėtai yra ES stengsimės, kad ši direktyva būtų kuo greičiau priimta. Taigi, Ispanija kaip e, pirmininkaujanti šalis dirbs e, šią linkmę. Taip pat pasiūlysime dvi sektorinės direktyvas. Pirmoji dėl darbuotojų prieimimo, darbuotojų migracijos, kada įmonė e, įsikūrę ES ir kita direktyva dėl sezoninių darbuotojų. Galiu patikinti, kad e, kai tik šios direktyvos šių direktyvų projektai bus pristatyti komisijoje, Ispanija, kaip ir minkaujantį šalis, iškart iškel šios klausimus taryboje. Gerbiami deputatai, čia yra mūsų prioritetai nustatyti e, migracijos ir integracijos rytyje. Mes turime daug darbo ir stengsiuosi bendradarbiauti su parlamentu, siekdamas įgyvendinti šios, šios prioritetus. Ačiū uždėmesi ir lauksiu jūsų klausimų, į kuriuos mielai atsakysiu. Dėkoju taip pat pirmininkui. Pirmininkas, ačiū gerbiamas ministrė. Dabar pradėsime pirmą klausimų raundą. Po klausimą nuo politinės frakcijos. prašau laikytis laiko limito, tai yra dvi minutės po pasibaigus e, pirmajam raundui, kur pasisakys kiekviena frakcija, nebent koordinatorius ar norės pasisakyti, tuomet e, ministras atsakys į visus klausimus iš karto. Vėliau prasidės antras raundas, vėl visi užduos klausimus, tada, visi, tada ministras atsakys. Ponas Busutil. Uh, Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrė už jūsų ateimą ir už jūsų įžango žodį. Džiaugiuosi, kad jūs kalbėjote apie imigracijos ir prieglupščio paketo gyvendinimą. Leiskite pasakyti, kad ministrė mes jūs vertinsime pagal jūsų veiksmus, o ne pagal jūsų žodžius. Ir darysime tai pirmininkavimo pabaigoje. Aš tai sakau už tai, kad jau pastarosius pusantrų metų, nuo to laiko, kai tas paktas buvo tarybos patvirtintas, yra labai mažai rezultatų, labai mažai kas yra padaryta įgyvendinant, nebent klystu. Bet man atrodo, kad tik tai vienas teisės akto pasiūlymas, tai yra sukurti prieglopščio agentūrą, yra priimtas per pusantrų metų. Man atrodo, tai yra nepakankamai gerai. Taigi tikrai vertinsime jūs pagal rezultatus pasiektus šio klausimu. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs dirbsite labai veiksmingai ir rimtai vertinsite šį paktą. Yra du konkretus dalykai, kurie mūsų neramina, kalbant apie bendrą prieglopšio politiką. Vienas iš jų, aišku, yra solidarumas. Ta bendra politika turi būti grindžiama solidarumu. Šiandien turime sunkumų su, pavyzdžiui, pasiūlymu dėl e, Dublino 2 reglamento peržiūros. Tai yra įstrigę taryboje turbūt daugiau kaip metai Ko mes laukiame, kad šį dokumentą pastumėtumėm prieki? Ir pats prieglopščio paketas tikrai yra įstrigęs, reikia jį atblokuoti kaip galima greičiau. Antras sunkumas, ypač e, kai kalbam apie EPP poziciją, yra aišku piknaudžiavimas prieglopščio politika. Ta šalis, kurią aš geriausiai pažįstu, apie 90 procentų atvykstančių imigrantų prašo prieglopščių. Ir yra akivaizdu, kad tikrai ne visi nusipelno to prieglopščio. Iš tikrųjų, e, tik tai saujelė ir gauna pabėgėlio statusą. Taigi, ką pirmininkaujantis šalis padarys, e, būtent, kad nebūtų piknaudžiaujama bendra prieglopščio politika. Tai būtų mano kitas klausimas. Ačiū, Lans Romero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 tas demografinės perspektyvas, pagal kurias e, per pastarosius 20-30 metų Europai prireiks gal kokių 50 milijonų imigrantų. Tad noriu pasiteirauti ministro, ar jis ketina panalizuoti tokias demografinės, socialinės prognozes, kokios įtakos tokie pasikeitimai gali turėti mūsų situacijai. Aišku, kad dabar Ekspertų grupė rengia išvadas ir akivaizdu, jog Europa turi galvoti apie labai didelį skaičių imigrantų, kurias reikės integruoti ateityje. Taigi, ar mes jau dabar pradėjome planuoti šią politiką? Kas yra daroma? Ir ministrė, dar vienas klausimas, kuris yra gana jautrus kai kuriuose valstybėse narėse. Tai yra kvalifikuotų imigrantų parinkimas. Ar tai yra ES politika, ar yra kažkokių iniciatyvų šio klausimu? Nes tiesa, kad mums reikalinga planuoti imigraciją, galvojant apie tokias valstybės, kurios turi reikiamas kvalifikacijos darbuotojų. Taigi, ar bus tai daroma ir ar pirmininkaujantė šalis ketina tai daryti? Pane Latford. Argi jūs neprašėte žodžio liberalų frakcijos vardu? Taip? Pane Vikstrom. Much, And... Ačiū pirmininkė. Sveikinu ministre atėjus čia tikrai man labai įdomu buvo išgirsti Ispanijos pirmininkavimo programą ir ypač jūsų pasisakymą šiandien. Vienas iš jūsų programos tikslų yra sustiprinti Europos socialinį matmenį. Ekonominės krizės kontekste faktas yra tas, kad daugelis žmonių prarado darbus. Uh, Ir aišku, kad tokių žmonių įtraukimas vėl į darbo rinką yra labai svarbus, stiprinant socialinį Europos matmenį ne tik tai šalyje, bet ir visur. Labai svarbu dirbti prieglopšio, imigracijos srityse įveikiant kylančius iššūkius. Ir aš noriu paklausti, kokius ryšius jūs išvelgėte tarp migracijos, integracijos ir stipraus socialinio matmens Europoje. Ačiū. Ačiū. Senor Romeva, por lo... Ačiū. O dabar panas Romero. Kal... Aš kalbėsiu trumpai. Jūs konkrečiai nekalbėjote, bet gal galite pateikti detalesnės informacijos apie sutartis dėl, su kilmės šalimis. Ar kas nors vyksta čia? Gal galite pateikti pavyzdžių? Toliau šeimos ryšių klausimas. Uh, krizės laikotarpio būtent čia iškyla daugiausiai sunkumų, nes žmonėms sunku atsivežti savo šeimos narius, o jie turi teisę į tai. Dar vienas dalykas, kuris yra aktualus žaliesiems, tai sulaikymo stovyklų klausimas. Kai kuriuose valstybėse sąlygos tokiuose stovyklose yra tikrai prastos. Ir atsidūrusių tokioje padėtyje e, žmonių situacija labai sudėtinga, yra labai prasta. Taigi, ar rengėte siūlyti kažkokių priemonių, kad būtų užtikrintas vienodas, vienodos sąlygos Europos e, tokiuose sulaikymo stovyklose? Jūs tikriausiai e, matėte neseniai pateiktą pasiūlymą dėl to, kad reiktų neįdarbinti asmenų, kurių statusas yra nevisiškai teisėtas. Mes neturime priemonių, kad, būtų, kad užtikrintume tokią politiką. Kada Europos institucijos gebės, galės tai daryti? Nors. Ponas Tavarės. Tau. Ačiū. Ministre. Tarp kalėdų ir naujų metų Kaip žinote, įvyko incidentas. E, Italijoje kalbu apie neteisėtai dirbančius asmenys. Kalbame apie sezoninius darbininkus. Mūsų pap buvo paprašyta parengti direktyvą šiuo klausimu ir noriu pasiklausti, ko jūs kaip ministras tikitės iš tokios direktyvos. Žinome apie problemas Rosano. Uh, panašios problemos gali iškilti ir kitose Europos vietose. Ir todėl noriu užduoti klausimą. Ar iš tikrųjų nerealu kalbėti apie e, ribotą, ribojamą migraciją? Jok susidarys nelegalių migrantų grupė, kurią darbdavi galės išnaudoti, jeigu norės tai daryti. Dar vienas klausimas. Vienas esminių pagrindinių demokratijos principų yra tas, kad asmenys teisėtai gyvenantis demokratiškoje valstybėje turi teisę balsuoti. Ir ta teisė turi būti suteikta teisė tiems migrantams, kurie moka mokesčius, dirba, moka socialinio draudimo įmokas, juk jie irgi turėtų dalyvauti politiniuose procesuose. Mr. Kleis. Ponas Kleis. Ja, dank u, uh, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik heb een vraag over... Uh... Ačiū, pirmininkė. Turiu klausimą apie nelegalią migraciją. Žinome, kad e, masiškai, kolektyviai buvo įteisinti migrantai gyvenantis keliose ES narėse prieš keletą metų. Ispanija, pripažino keletą tūkstančių migrantų buvusių jos teritorijoje ir kitos šalis svarsto panašias priemonės. Juk tai galbūt skatina dar didesnius migrantų srautus ir po to kitos valstybės susiduria kitose valstybėse rengiamos kampanijos už tai, kad masiškai būtų pripažinti neteisėtai šalyje esantis migrantai. Taigi žmonėms išduodami leidimai, po to jie gali vykti kitą šalį. Ir, ir galbūt tokia situacija neturėtų susidaryti, galbūt reikėtų įsteigti kažkokią šankstinę perspėjimo sistemą ir perspėti kitas valstybės. Nes sistemoje aiškiai yra trūkumų kadangi kaim, kaimininių valstybių niekas neatsiklausė, ne, nepasiklausė jų, ar jos pritartų tokiam kaiminės valstybės sprendimui pripažinti migrantus. Ar Ispanija renkėsi kažką daryti tuo klausimu? Para un primer turno de respuestas, después de haber escuchado al menos un representante. Jau įvyko pirmasis klausimų raundas, pasisakė visi, visų frakcijų atstovai, dabar žodis ministrui. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, žinoma, kai pasibaigs pirmininkavimas Ispanijos, žinoma, duosiu ataskaitą, be abejo, reikės, jūs turėsite įvertinti mūsų darbą. Šiaip ar taip, galima pasakyti, kad e, tas paketas buvo labai reikšmingas žingsnis, nes pirmą kartą Europoje visos valstybės įsipareigojome eiti e, viena linkme, kur ir tenais nebuvo kažkokio teisinio pagrindo, tiesiog buvo valia, politinė valia. Bet mums dar šiek tiek trūksta patirties, dar tas kelias trumpas, kuris jau yra nueitas. Reikia toliau tobulinti tą paketą be, be bejonės. Dabar dėl priegropšio prašymo. Mes pasisakome už teisėtą imigraciją. Turiu galvoje, kad jeigu migracija yra ekonominė, tuomet jinai yra susijusi su darbo rinka, o jeigu yra prašoma prieglopšio, tai, pateikti, tai reikia pateikti argumentų, kad tas asmo tikrai yra vertas prieglopšio. Ir būtent šitą linkmę bandysime mes dirbti, mūsų nuomonė yra tokia. Be abejo, ateityje Europai reikės daugiau migrantų. Manau, kad čia reikia tiesiog pasvarstyti. Padarytumėm labai didelį, didelę klaidą, jeigu imigraciją žiūrėtumėm pagal dabartinės sąlygas Europoje. Šiuo metu Europa kenčia nuo krizės. Ir ta krizė pakeitė lūkesčius, kurie buvo e, anksčiau sukurti pavyzdžiui, Lisabono strategijoje iki 2010 metų. Taigi šiuo metu maždaug 8, gal daugiau milijonų žmonių prarado darbą. Taigi dabar, jeigu mes turime 8 milijonus bedarbių, tai ką mums reikia galvoti apie migrantus, e, kurie ateityje galbūt įsijungs į mūsų darbo rinką. Žinoma, toks klausimas yra logiškas, bet ateityje euro, europiečiai, migrantai ar nemigrantai, kurie prarado darbą, e, turi jie vėl integruosis į darbo rinką, tačiau turime nepamiršti, kad Europa toliau ekonomiškai plėsis, vystysis ir mums ateityje reikės asmenų, kurie atvyks įsijungti Europos darbo rinką. Kvalifikuota migracija, kvalifikuotų asmenų migracija. Yra svarbus klausimas. Būtų neteisinga jeigu Europoje tos šalys, kurios neturi pakankamai lėšų, moko specialistus, pavyzdžiui, medikus, o paskui juos išsiunčia į kitas šalis. Jeigu mes skatintumėm tokią mm, tokią padėtį, tai būtų labai trumpalaikis žvilgsnis. Taigi ta kvalifikuota migracija iš principo nėra blogai, bet visą laiką reikia ją kontroliuoti ir, ir numatyti ateitį. Nutarimas dėl Tad mėlynosios kortelės dėl kvalifikuotų darbuotojų buvo e, Ispanijos iniciatyva ir mes dirbsime toliau šią linkmę. Dėl imigracijos, integracijos ir socialinės sanglaudos. Žinoma, Europa yra socialinės gerovės e, erdvė, kur turime stengtis, kad net krizės metais ta socialinė gerovė nenukentėtų. Ir to socialinę gerovę reikia dalinti su tais asmenimis, kurie atvyksta į Europą iš kitų pasaulio šalių. Bet kai mes priimame tuos migrantus, tai tuo metu turime iššūkį padėti tiems asmenims integruotis. Tam, kad nekiltų, taip, kad nekiltų sugyvenimo konfliktų ir tai yra vienas iš didžiausių iššūkių savivaldai valdant migraciją. Migracija yra fenomenas, tai yra veiksnys, kurį reikia valdyti. Toliau buvo klausimas užduotas apie sutarčių sudarimą su kilmės šalimi. Pavyzdžiui, Ispanijos pavyzdys. Ispanija kasmet sutartį sudaro su 30 tūkstančių marokiečių, kad jie atvyktų dirbti į Ispaniją. Vėliau jie grįžta į Maroką, tuomet, kai baigėsi jo, jų darbo e, sutartis. Dažniausiai jie Andaluzijoje, pietų Ispanijoje dirba. Taigi toksai sprendimas irgi yra viena iš alternatyvų. Taigi reikia dirbti ir šią linkmę. E, šeimos narių atsivežimas. Yra įvairiausių požiūrių įvairiausiose valstybėse narėse. Kyla bendras klausimas. Kaip e, pagerinti sąlygas šeimos nariams e, susitikti arba atvykti į tą pačią šalį. Kai asmuo imigruoja, kaip, kokiomis sąlygomis jis toliau gali atsisiųsti savo, savo šeimos narius, savo vaikus, savo žmoną, tėvus. Žinoma, tos sąlygos priklauso nuo kiekvienos valstybės narės ir mm, čia jau yra tokia atvira diskusija. Bet manau, kad šeima, šeimos brandolys turi būti atitinkamai saugomas. dėl imigrantų sulaikymo centrų. Mes manome, kad tai nėra sulaikymo, laisvės atėmimo vieta, tai yra vieta, kur yra būtina tam, kad įgyvendytumėm teisėtos migracijos principą. Galiausiai Vik miesto pavyzdys. Manau, kad savivaldybė negali neleisti deklaruoti gyvenamos vietos asmeniui, kuris neturi dokumentų kaip imigrantas. Taip įvyko vienoje savivaldybėje Ispanijoje. Mes pasisakoma prieš tokius reiškinius. Galiausiai dėl sezoninių darbuotojų. Pirmininkaujantį valstybę laukia komisijos pasiūlymo Komisija žada pasiūlyti direktyvą dėl e, sezoninių darbuotojų. Pirmininkaujantį valstybę mano, kad yra labai svarbus klausimas. Manome, kad šitą temą reikia dirbti tolyn. Reikia numatyti teisinės nuostatas, kad sezoniniai darbuotojai, kad, kad jų statusas būtų reglamentuotas. Toliau dėl teisės e, balsuoti. Buvau Katalonijoje vieno miesto meras, taip pat ir kaip ministras aš gyniau teisę balsuoti tiems asmenims, kurie gyvena e, tam tikroje vietoje. Manau, kad e, neleisti balsuoti yra teisės pažeidimas tos mens. Bet žinoma, tai priklauso ir nuo nacionalinės teisės, nuo nacionalinių aplinkybių kiekvienoje valstybėje narėje. E, dabar buvo klausimas taip pat apie. Dėl masinės naturalizacijos. Kai e, didelė, didelis kiekis e, nelegalių migrantų gauna leidimą gyventi toje šalyje. Yra buvę atvejų ne vienoje šalyje, bet manau, kad e, šiuo metu Europa turėtų labiau galvoti apie teisėtą migraciją, kontroliuojamą migraciją, o ne apie tuos masinius naturalizavimus ir, e, žinoma, dirbti su kilmės e, šalimis. Tikiuosi, kad ir pakete bus apie tai kalbama ir mes galėsime dirbti tą linkmę. Pirmininkas, ačiū gerbimas pirmininkė. Uh, Toliau dirbsime taip pat kaip ir mm, anksčiau su ankstesniuoju ministru. Pasistengsime, kad kuo daugiau parlamentarų galėtų pasisakyti. Vėliau ministras atsakys į visus klausimus iš karto. Siūlau, kad tam, kad galėtų pasisakyti kuo daugiau parlamentarų, dabar pasisakytume tik vieną minutę. Labai prašau kalbėti glaustai. Ponas Dijas Demera. Ačiū geromas pirmininkė, ačiū ministrė, linkiu Jums sėkmės. Labai turiu tokį aktualų klausimą. Visi nelegalūs migrantai turi socialinių poreikių, visi be išimties. Jie turi teisę gauti tos socialinės pareigas tam tikros valstybės narėse, kitose ne. Integracija, jūsų sritis, ta integracija, apie kurią jūs kalbate, įtraukia tuos socialinius poreikius, būtiniausius socialinius poreikius, ar tie socialiniai poreikiai būtų tenkinami tik tai teisėtiems migrantams. Tam, kad turėtumėm bendrą ES politiką, reikia reguliuoti, nustatyti teisinės nuostatas darbo rinkai, teisėtai darbai rinkai. Kaip Jūs manote dirbti šioje srityje? Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Pone Blinkevičiūtė. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas ministrė. Iš tiesų dėkoju už tai, kad jūs labai konkrečiai išsakėte savo pirmininkavimo metu prioritetus imigracijos ir integracijos rytyje. Ir labai džiaugiuosi, kad pažadėjot, jog per artimiausius šešis, šešis mėnesius vieni keliaujantis mažamečiai e, vaikai tikrai e, bus, e, ne, ne, ne, bus išspręsta šita problema. Na, o taip pat dar kartą norėčiau jūsų patikinimo, jog bus imtas iš tikrųjų konkrečiai konkrečių priemonių dėl tarybos direktyvos dėl pasiūlymo išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybė narė teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių. Prancūzijos pirmininkavimo metu jau, jau lyg ir buvo pasiektas tam tikras kompromisas, tačiau tiek Čekijos, tiek Švedijos pirmininkavimo metu šio, šio klausimu nebuvo nuveikta nieko. Sakykit, ministrė, ar jūs turite kokių slaptų ginklų, kad pavyks suderinti tarybos ir e, E, ir parlamento interesus ir šita direktyva tikrai bus primta jūsų pirmininkavimo metu. Thank you. Señora Bilbao. Ačiū, pane Bilbao. Muchas gracias, ministro, por las explicaciones. Ačiū, ministra, už paaiškinimus. Norėjau užduoti klausimą dėl Jūs kalbėjote apie Lisabono sutartį, kaip jūs spręsite integracijos problemą planuojant migracijos politiką. Kaip spręsti tuos tai, kas susidarimo principų priklauso e, vietiniai valdžiai, būtent mes apibrėžiame integracijos politiką, bet socialinės paslaugas jau teikia, teikiamos yra vietinėme lygmenyje. Tai ką galime čia padaryti? Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad apie poreikį, migracijos poreikį ekonomikos vystimuisi. Ar nereikia galbūt daugiau apie tai kalbėti visuomeniai, kad išvengtumėm tos demagogijos, tokios ksenofobijos. Kita vertus, mažamečiai. Mes turime mažamečių mokymo centrus, tačiau yra mm, tam tikrų problemų. Tie centrai, kuriuose e, labai mm, geri mokymai teikiami, jie turi labai daug mažamečių, o kiti turi mažiau. Ar, ar galima kažkaip kažkokias kvotas nustatyti? Ačiū, ponė Keller. Wondering... Uh, Dėkui. Norėčiau paklausti, ką konkrečiai darysite, kokiu priemoniu imsitės, kad valstybių narių agentūros, Frontex agentūra netaikytų, paisytų žmonių negražinimo uh, E, į kilmės šalis, kuriom, kuriuose jiems grėsia sankcijos, tą principą taikytų. Taip pat, ką rengėtės daryti su valstybėmis narėmis, kurios nepaiso tarptautinių taisyklių toje srityje. Kaip rengėtės užtikrinti tikrą prieglapšio sistemą? Pone, ponas Rafolino. Ačiū. Ministrė. Tikriausiai pripažinsite, kad egzistuoja glaudus ryšys tarp abiejų ministrų pasisakymų šią popietę. Tikiuosi, kad vyks, bus užtikrintas didesnis bendradarbiavimas su mūsų komitetu. Italijoje, Italijoje buvo legalizuoti 5 milijonai migrantų. daugybė bendrovių, daugybė įmonių įdarbina asmenys atvykstančius už, iš šalių už es ribų. Tai yra tam tikras solidarumo ženklas, turime tai pripažinti. Tačiau turime nepamiršti Stoholmo programos. Valstybių narių solidarumas reikštų, kad migrantų srautus valstybės narės turėtų pasidalinti tarsi. Apie tai kalbama Stoholmo programoje. Ką valstybė pirmininkė rengėsi daryti šiuo klausimu? Taip pat noriu užduoti klausimą apie didesnį socialinę apsaugą užtikrinamą e, darbuotojams, kurie yra migrantai. Kinga Goms.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 Anksčiau pirmininkaujantį Ispaniją labai daug nuveikė migracijos srityje, bet čia yra pirma galimybė, kada Ispanija kaip pirmoji trijulės narė gali imtis šių klausimų. Kaip manote, kokie bus tie aspektai, kurios ypatingai galima bus pabrėžti ir kokie bus ypatingieji Ispanijos kaip pirmininkaučios valstybės prioritetai? Pone Flotr. Ačiū ministrė, taigi jūs atsakingas už darbo reikalus ir imigraciją, tai yra labai džiaugsmingas, tok, džiaugsmingas toks paketas mano šalyje. E, yra imigracija ir tautinė tapatybė apjungti. Jūs minėjote 30 tūkstančių žmonių, kurie atvyksta į Andaluziją rinkti braškių. Aš manau, kad tai yra būtent tie darbuotojai imigrantai, dėl kurių kyla 2-3 klausimai Europoje. Visų pirma, turime tokius, kurių buvimas veikimas nėra legalizuotas, bet kurių, kurie dirba e, legaliai, jie moka savo visus mokesčius. Tai jūs galvojate imtis kokiu nors iniciatyviu, kad tokie darbuotojai, migrantai um, Europoje galėtų legalizuoti ir savo gyvenimą Europoje, būtent tuo pagrindu, kad jie turi apmokamą darbą, kuris yra legalus ir už kurį mokami mokesčiai. Ir um, taip pat gal kokio 80 procentų imigrantų yra legalus, kurie legaliai gyvena ir dirba Europoje, tačiau dirba vergovės sąlygomis, be jokių darbo apsaugos nuostatų. Taigi, ar jūs galvojate, būtų galima kažkaip išanalizuoti jų darbo sąlygas, kad būtų galima išanalizuoti, ar tikrai e, yra legalios visos jų gyvenimo ir, ir darbo sąlygos ir kad būtų galima suvienodinti visoje Europoje? Ponas Būns. Ačiū. Ministrė, jūs kalbėjote apie ekonominę migraciją. Ir sakėte, kad, tai, kad jos užtikrinimas yra tarsi kilnus ir altruistinis, tačiau iš esmės tai yra tikrojo kapitalizmo poreikis. E, to, to, to, tokios migracijos bangos už, sukelia nedarbą e, tuose šalise, kur migrantai atvyksta ir dėja iš tų šalių išvyksta e, aukštos kvalifikacijos e, darbuotojai. Aš sakyčiau, kad tai yra priešingas reiškinys, nei kad jūs aprašėte. Mrs. Ana Gomez, I offered you the floor, but you were not there. Pone Ana Gomez, aš siūliau jums galimybę pasakyti, bet jūsų nebuvo. Dar kartą siūlau Jums pasisakyti. Um, ministra, uh... E, ministra, norėjau paklausti. Jūs sakėte, kad Ispanija, kaip ir minkantis šalis, skatins integraciją. Mes turim tokį ypatingą E, yra ypatingas žmonių e, sluoksnis, kurių statusas yra neaiškus. Turiu galvoje asmenius, kurie valstybėse, į valstybės narės bus atvežti iš Guantanamo. Šiandien buvo surinktas susitikimas su atstovais iš JAF ambasados, buvo kalbama šio klausimu. Norėčiau paklausti, Tik šešios Europos šalis sutiko priimti iš Guantanamo atvežus e, buvusius kalinius, taip pat ir Ispanija. Koks statusas jiems bus suteiktas? Ar tai bus politiniai prieglopščio prašantis pabėgėliai, ar tai bus imigrantai? Ar, ar kaip? Koks statusas jiems bus suteiktas? Taip pat jūs kalbėjote apie Lisabono strategiją ir tikslą skatinti integraciją. ar šiuo klausimu bus pre, perita prie bendros komisijos, e, politikos, atsiprašau, ačiū, pirmininkas. Buvo pateikta labai įvairių klausimų, dabar duodu žodį ministrui. Kalbėti apie integraciją ir socialinius poreikius yra labai svarbu ne tik tai Europos lygmenių. Manau, kad labai svarbu Europoje kurti tokį bendrą globalinį integracijos diskursą. E, diskursą, kuriame integracija būtų svarbus prioritetas perkeltas į praktiką. Integraciją visą laiką reikia vykdyti iš e, subsidiarumo principų, bet žinoma, e, tai nereiškia, kad negalime dirbti ir globalesnių lygmenių. Darbo rinkos klausimas. Manau, kad mano atsakymas būtų toks. Migracija turi būti susijusi su darbo rinka su darbo rinkos vystimusi, besivystydama darbo rinka pati kūrė mm, poreikį. Europa turi turėti tam tikrą perspektyvą, nes Europa išsikėlė 2020 strategiją ir joje kalbama apie ekonominį modelį, gamybos modelį, kalbama apie tam tikrus ekonominius tikslus. Ir tas ekonominis vystimasis pats iškels darbo rinkos poreikius ir tie poreikiai bus susiję taip pat ir imigracija, su migracija. Mažamečiai. Čia yra tam tikras principas, kurio reikia vengti. Tai būtent, kad, mafijo, kad mafijos nepaverstų mažamečių, neperkelt, neįtrauktų mažamečių į neteisėtą prekybą žmonėmis. Labai dažnai ne tik tai mažametis nusprendžia ieškoti geresnės ateities, labai dažnai mafija jį paskatina, jį lydi, jį, jam padeda migruoti. Būtent to reikia vengti. Bet šiaip ar taip mažamečio negalima traktuoti kaip emigranto, nelegalaus emigranto. Pirmiausia, jis yra mažametis. Pirmiausias principas, kurį reikia taikyti, tai yra, kad tai yra mažametis. O tada paraleliai, žinoma, reikia dirbti, koordinuojant veiksmus, tam, kad mažamečių, kurie keliauja vieni, būtų, kaip ir Stoholmo programoje numatyta, iki šiol ES mažamečių keliaujančių vienų tema buvo svarstoma tik tai tose šalyse, kurios turi tų problemų, kurios turi išornės sienas ir kurios turi didelių problemų. Manau, kad dabar su Stokholmo programa ši tema bus perkelta ES lygmenį ir bus aiškiai pasakyta, kad ne kažkokios konkrečios šalis turi spręsti šią problemą, o tai yra visos bendros ES problema. Toliau Lisabono sutartis ir integracija akivaizdu ir jau nekarta apie tai kalbėta, kad reikia nustatyti tam tikrą kvotą, tam tikras kvotas pagal šalis, pagal regionus, kaip paskirstyti mažamečius. Apie tai kalbėsime ne tik tai Saragosoje, integracijos konferencijoje, manau, kad jeigu Europa ir toliau į savo politiką, globaliją politiką įtrauks mažamečius, kurie keliauja vieni. Reikės kalbėti apie visus aspektus, šitų procesų valdymo aspektus. Toliau buvo šitas klausimas apie Frontex. Apie Frontex negaliu atsakyti iš esmės, nes šiandien mano kompetencija, čia vidaus reikalų ministro kompetencija, jisai anksčiau prieš mane kalbėjo. Uh, Šiaip ar taip, manau, kad Ispanijos vyriausybė ir taip pat Ispanija kaip pirmininkalinti valstybė mano, kad reikia pirmiausiai kovoti dėl legalumo. Mes čia kalbame apie asmenius, kurie tam tikrų metų buvo sulaikyti, bet uh, Pirmiausia, turime, reikia turėti galvoje legalumo principą. Mm, žinau, kad esu sitikinęs, kad Frontex dirba tinkamai. Taip pat buvo užduotas klausimas apie Italiją. Žinoma, šitas klausimas iškeltas turint galvoje tam tikras aplinkybės. kaip Europą, turėdama galvoje politinę, socialinę ir kitą tikrovę, kaip gali spręsti šias problemas. Dėl prieglopšio paketo manau, kad žengtas teisingas žingsnis ir reikia toliau eiti šiuo, šaliu, šiuo keliu. Reikia toliau kurti kriterijus, direktyvos yra būtinos, bet la, dažnai galima daug nuveikti tiesiog bendradarbiaujant, dalinantis patirtimi. Buvo užduotas dar kitas klausimas. Dėl trijulės galiu pasakyti, kad mes sutarėme su Vengrija ir su Belgija dėl šių prioritetų. Uh, dirbame periodiškai kartu ir galiu pasakyti, kad mes sutarėme, nėra nesutarimų, ypač dėl tų pagrindinių prioritetų, kurie bus iškelti per visus tris pirmininkavimus. Ir Belgija, ir Ispanija, ir Vengrija. Mes ir Belgija, atsiprašau, ir Belgija, ir Ispanija atsižvelgia į savo, savo tikrovę, savo patirtį ir e, sutarė dėl šių, dėl šių prioritetų. Dėl darbuotojų, dėl jų gyvenamosios vietos, dėl sutarčių pritariu. Šitas parlamentas irgi turės pasakyti žodį šiuo klausimu, kai kalbėsime apie vieną leidimą. Bus surinktas skaitim, skaitimas, per, peržvelgimas šių dokumentų, e, dalinimasis nuomonėmis ir Ispanija skatins priimti direktyvą, kurioje bus sprendžiamos problemos, apie kurias jūs kalbėjote. Nepritariu, kad ekonominė migracija turi tiek negatyvių e, pasiekmių ar tik negatyves pasiekmes. Manau, kad yra ir teigiamų pasiekmių. Mes į kilmės šalyje, į kilmės šalį tie asmenys gali grįžti, įgavę daugiau žinių, daugiau, daugiau patirties, o taip pat ir primančioje šalyje. Primanti šalis irgi e, gauna naudos. Jūs pateikėte vieną pavyzdį. Jūs klausėte apie Guantanamo mm, kalinius ir tikrai tai nėra mano kompetencijos klausimas, tai nesusiję nei su imigracija, nei su integracija. Ir tikrai negaliu atsakyti į šį klausimą. Bet, žinoma, TVR taryboje mes apie tai kalbėsime ir reikės išspręsti šį klausimą. Pirmininkas, ačiū. Dėkojame migracijos ir darbo ministrui už tai, kad jisai mūsų komitetui pristatė Ispanijos kaip pirmininkaujančios šalies prioritetus per ateinančius šešis mėnesius. Dėkoju taip pat už klausimus, už vaisingą diskusiją. Mes jau vėluojame pusvalandį nuo numatytos darbo atvarkės. Taigi, baigiame diskusijas padėkokime ministrui ir linkime sėkmės vykdant darbo atvarkę, kurią mums pristatė. Labai ačiū. Sí, me quedé porque mañana comparezco en la comisión. Said, Kolegos, kaip jau sakiau, mes vėluojame, bandysime pasivyti. Kalbu apie tolesnius mūsų darbo tvarkės punktus šiai popietiai. Dabar imsimės penktojo darbo tvarkės klausimo. Ir pagal darbo tvarkę tai yra Europos bendrijos ir Pakistano susitarimas dėl readmisijos. Kaip žinote, praėjusiu metu spalio mėnesį parlamentas gavo prašymą pateikti nuomonę dėl šio susitarimo. Susitarimas buvo pasirašytas po dviejų savaičių ir mes neturėjome galimybės pateikti savo nuomonės, kol nebuvo įsigaliojusi Lisabono sutartis. O kai tai įvyko, mes laukėme oficialaus tarybos sprendimo šiuo klausimu, nes, kaip žinome, pagal Lisabono sutartį mūsų vaidmuo pasikeitė. Privalu gauti mūsų nuomonę prieš e, pasirašant sutartis, kalbu apie 2000, ašau, apie Europos Sąjungos sutarties 218 straipsnio 10 dalį. Ir mes norime, mes aptarėme tai diskusijose su taryba ir komisija ir rengiamės ir dėl kitų readmisijos sutarčių, kurie, kurios yra pateiktos mums pateikti savo nuomonę. Tos sutartys buvo jums išdalintos. Todėl dabar norėčiau suteikti žodį. Komisijos atstovui, po to pasakys pirmininkės atstovas ir po to pranešėjas ponas Saugur. Kaip suprantu, pranešimo autorius yra ponas Busutil. Jūs esate ponas Busutil? Jūs pavaduojate pranešėją ponas Saumor, aišku. Taigi pirmiausia komisija. Komisijos vardu ponas Peter Bosk. Uh, uh, Ačiū pirmininkė už suteiktą galimybę pasisakyti dėl Pakistano ir bendrijos redmisijos sutarties. Ir taip pat noriu pasveikinti poną Busutil. Komisijai mandatas buvo suteiktas maždaug prieš dešimtį metų. Ir tai savaime um, atskleidžia, kad su Pakistanu susitarti labai sunku. Buvo labai sunku užtikrinti, kad Pakistanas sėstų prie dėrybų stalo, bet po šešių oficialių raundų 2007-aisiais mums pavyko susitarti dėl teksto, tai buvo tikrai labai sudėtinga. Taip, susitarimo parafravimas taip pat buvo labai sudėtinga užduotis, tačiau galiausiai 2009 spalio mėnesį E, jis buvo pasirašytas ir dabar esame galutinėme etape, kaip tikimės, ga, galutinėse šios redmisijos sutarties formalizavimo e, etapuose. Šis sutartis yra nepaprastai svarbi ES, nes iš Pakistano e, atvyksta daugybė nelegalių migrantų į ES ar bent jau pasirenk, ar siekia kirsti ES kaip tranzito teritoriją neteisėtai maždaug 13,5 tūkstančio asmenų iš ten atvykusių yra sulaikyta. Ir asmenys iš tų šalių yra tikrai svarbus valstybėms narėms, nes bandome užtikrinti kiek įmanoma veiksmingesnį tų asmenų sugražinimą ir keturiais tūkstančiais atveju tai jau beveik įmanoma. Ir apie Pakistano piliečius kalbama ne tik redmisijos sutartyje, Taip pat yra įtrauktas punktas dėl trečiųjų valstybių asmenų ir taip pat pilietybės neturinčių asmenų. Tai irgi svarbus žingsnis priekin. Kaip žinote, mes dabar deramės dėl readmisijos sutarties su Turkija. Turkija yra taip pat labai svarbi. Mūsų generalinis direktorius vyks į Ankarą vasario 19 dieną, kad atnaujintų oficialias dėrybas su Turkija dėl readmisijos sutarties. Pakistanas mūsų kolegoms Turkijoje yra taip pat labai svarbi e, migrantų kilmės šalis, taigi sutartis su Pakistanu yra bet kokiu atveju labai svarbi tolesniems mūsų žingsniams ir darbui su Turkija jeigu kalbėsime apie redmisijos sutarties turinį, tai jūs tikriausiai, mm, na, čia nebus jokių surprizų, tai yra paprastas tekstas, ten kalbama apie trečių šalių piliečius ir pilietybės neturinčius asmenys ir ten yra įprastinės nuostatos reglamentuojančios asmenų sugražinimo procedūrą į Pakistaną. Kaip jau sakiau, tas, dėl tos sutarties deramasi jau ilgą laiką. Mandatas buvo suteiktas tikrai seniai ir tas mandatas buvo suteiktas pagal e, sistemą galiojusią iki Lisabono sutarties. Ir kuomet taryba teiks arba svarstys naujų mandatų komisijai suteikimą, dėrėtis dėl readmisijos sutarčių, tai be abejonės bus paisoma Lisabonos sutarties nuostatų, jos duš, ir ypač ES sutarties 218 straipsnio 10 dalies. Na, tiek trumpai norėčiau, pristačiau sutartį, aš žinau, kad jūs readmisijos sutarties tekstą gavote ir esu pasirengęs atsakyti į visus jūsų klausimus. Ačiū, dabar pirmininkaučiu. Ačiū dabar pirmininkančio šalies atstovams žodis. Ačiū pirmininkė, nėra labai daug ką pasakyti, nėra ką pridėti. Tiesiog priminsiu, kad dėrybos buvo labai sudėtingos, labai ilgos. Ir tikrai džiaugiuosi, kad taryboje galų gale buvo rastas konsensusas tais klausimais, kuriais buvo sunku sutarti. Taip pat norėčiau paprašyti supratimo dėl tų procedūrinių veiksmų Čia mes turime konsultavimo prašymą, taip pat ir Europos parlamento sutikimo raštas bus pateiktas dėl 118 ES sutarties straipsnio. Tikiuosi, kad ilgai neuždėlsime. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Pone Buzutil, žodis jums. Žodis jums. Atsiprašau, jūs kalbėsite pono Saugal vardu. Atsiprašau, ponas Ogor vardu, nes jis turėjo vykti į oro uostą ir nebegalėjo jau atidėlioti išvykimą, taigi aš jį pavaduoju. Visų pirma, noriu padėkoti ypač komisijos atstovui, sveikinu poną Boš, kuris yra čia ir kuris suteikia labai svarbos informacijos apie vykstančias darybas. Aišku, mes galvojame, kad redmisijos sutartis, sutartis su visomis šalimis ir ypač Pakistanu yra labai svarbios. Taigi mm, iš, dėl pačios e, esmės mes tikrai labai sveikiname tai, kad dėrybos um, užbaigtos ir taip pat tai, kad, ką Bonas Boš pasakė dėl trečiųjų šalių piliečių, uh, pag, kurios, kuriems irgi tos redmisijos sutartys būtų svarbios ir tai taip pat sustiprintų ES um, ryšių su, su kai kuriomis trečiosiamis šalimis, pavyzdžiui, Turkija. Dabar dėl procedūros. Aš taip suprantu, kad oficialus tarybos sprendimas sudaryti sutarimą dar neatkeliavo iki parlamento. Ir aš aišku pažymiu šį faktą su didžiuliu nusivylimu. Ir kai nekalba apie komisiją, mes tikrai galvojame, kad ir mes turime būti informuojami tokiu pačiu pagrindu, kaip ir taryba. Ir štai praeitą savaitę paskirtoji kandidatė į komisarę Cecilę Malstrom teisingai aiškino tai, pasakydama, kad parlamentas turi gauti tokius pačius dokumentus ir tokią pačią informaciją, kokią gauna ir taryba. Jeigu kolegos neturi kokių konkrečių pastabų, Tai tik norėčiau pasakyti, kad Nusogor paprašė perduoti komitetui, kad jis e, pritartų e, šiam sutarimui ir įsiūlytų pasiūsti e, jį iš karto į plenarnį posėdį be diskusijų komitete. Bet panašu, kad mes dar turime sulaukti AFET komiteto nuomonės taip pat. Ir pabaigai, čia galbūt galėtų būti toks e, klausimas, e, kurį gal galėtų e, paaiškinti komisijos atstovas. Gal mes turėtume užduoti klausimą dėl to, kokiame etape dabar yra pats susitarimas dėl, um, čia kalbėčiau apie, apie Pakistano parlamentą. Mes vis dar nežinome, kada Pakistano parlamentas ratifikuos šį susitarimą. Taigi noriu paklausti komisijos, ar um, komisijos atstovai galėtų mums suteikti informacijos šiuo klausimu. Tai tiek, pirmininkė, ačiū. No. Ačiū. kas norėtų pakomentuoti ar sureaguoti. Visų pirma, gal būtų gerai išgirsti komiteto narių nuomonę, po to jau suteiksim vėl žodį komisijos ir pirmininkančio šalies atstovams. Pone Gijom. Mrs. Ernst, would like to... Pane Ernst? Ar pane Gijom? Ačiū, tikriausiai gal buvau pirma. Labai trumpai, kadangi mes labai vėluojame dėl trijų dalykų. Visų pirma, dėl o, procedūros. Mes turime pasakyti savo nuomonę dėl šio sutarimo, bet panašu, kad jis pasirašytas praeitų metų spalį. O kaip, me, kaip jau nekarta buvo paminėta, laukiant, kol Lisabonoje sudarytis įsigalios ir kiek aš atsimenu, parlamento juridinės tarnybos um, mūsų posėdėje pasakė, kad tokie tie tarptautiniai sutarimai, kurie dar neįgyveninti, turi būti išanalizuoti iš naujo, kuomet įsigalios sutartis. Taigi gal galėtumėt paaiškinti dėl um, to klausimo ir būtent dėl to, kokį vaidmenį mes turėtume dabar svaidinti šio sutarimo atžvilgiu. Dabar dėl redmiso sutarčių tarp ES ir trečiųjų valstybių, čia irgi yra keli klausimai, ta prasme, kad pavyzdžiui, um, kai eina kalba jau apie praktinį įgyvendinimą, nors gal to tokiu atveju nėra e, daug, nes sutartis retai yra yra taikomas, daugiau yra dvišalės sutarimai taikomi, o ne bendrijos sutarimai. Taigi, uh, būtent kalbant apie šias diskusijas, gal būtų galima daugiau išgirsti informaciją apie asmenys, kurie buvo gražinti į kilmės ar tranzito šalis, taikant bendrijos sudarytas readmisijos sutartis, ar yra kažkokių reintegracijos perspektyvų ir taip toliau, kaip, kaip viskas toliau klostosi tokių asmenų atveju. Tai yra tai, kas jau prieš kelis metus buvo numatyta. Dabar dėl paties Pakistano dar. Jūs puikiai žinote, kad e, jungtinių tautų e, pabėgėlių komisaras turėjo patraukti savo tarnybas iš e, iš, iš ten, nes dėl karinių veiksmų, kaip žinote, ir mes turėjome skaičius, daugiau kaip milijonas asmenų buvo perkelti iš vienos vietos į kitą šioje šalyje, ar yra atsižvelgta į tą situaciją ir taip pat ir sudarant šį susitarimą, ypatingai turint omenyje, kad e, tie įvykiai buvo ypatingai rimti, ypač kai na kalba apie tuos žmonės, kuriems tai tikrai buvo labai rimtas pavojus ir ar kažkiek buvo įtakota jų situacija sudarant šį susitarimą, ar buvo atsižvelgta į jų situaciją, tai tiek. Pone Ernst. Äh, Ačiū. Aš turiu klausimą. vis ryškėja tendencija, kuomet pabėgėliai iš Pakistano bėga į kitas šalis. Ir dėl suprantamų priežasčių vis stipresnis yra tas reiškinys pastaraisiais metais. Reikėtų užtikrinti tinkamą kontrolės ir svartų sistemą žmogaus teisų užtikrinimo srityje. Tačiau norėčiau paklausti, kodėl nėra reglamento nuostatų šioje srityje, ypač atsižvelgiant į emigraciją iš Pakistano į kitas valstybės dėl humanitarinių sumetimų. Dar vienas dalykas. E, žmogaus teisų organizacijos kreipėsi į Europos Sąjungą, rangindamos nepasirašyti jos redmisijos sutarties su Pakistanu, nes tos, ta, ta šalis neužtikrina žmogaus teisų koks yra komisijos tarybos nuo, požiūris į tai, toliau domenų apsauga. Ar Pakistanas vykdydamas dabar, dirbdamas kaip dabar, gali užtikrinti duomenų uh, apsaugos reikalavimų gyvendinimą? Ir ar iš ankstinės sąlygos yra štenkinamos toje šalyje, yra kai kurių ženklų rodančių, kad taip nėra. Ir ką gal, apie tai galvoja Europos duomenų priežiūros e, įgaliotinis. Pone Srueva, pone Flotra. Vieną parolę. Sunku šiandien skirsyti žodį. Ne, tiesiog mačiau poną Romevą. Na, puisque en attendant. Ponas Rameva tikrai labai malonus, iš tikrųjų dar. Um, Ačiū, Raulį. Leidai man dar pasakyti. Taigi, dėl Pakistano pirmas sutarimas, dėl kurio atžvilgių mes galime pasinaudoti savo jau visais įgaliojimais kaip par, par, parlamentas. Na, ne visai visais įgaliojimais, kadangi mūsų to nepaprašyta, bet tačiau mes galime kažkiek tai pasinaudoti savo galiomis. Ir įsikišti jau į dėrybų procedūrą, nors susitarimas pasirašytas, kadangi um, nėra numatyta iš tikrųjų jokio vaidmens parlamentui, ypač kai nekalba apie redmisio sutartį. Tačiau panašu, kad su Pakistanu redmisio sutartis buvo pas, bus pasirašoma e, pirmoji įsigaliojus Lisabonai. Uh, kalbama apie sutarimą, kurį kuris rekomenduojamas e, dėl Afganistano, atsižvelginti 89 metų situaciją. Taigi galime įsivaizduoti, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, ar būtų, e, kaip, kaip būtų su tais. Uh, afganais, kurie per Pakistaną pateko į ES, kaip ar juos gražinti atgal, kur juos gražinti, pavyzdžiui, su dabar sutarė admisijos sutartim, kaip bus tai daroma. Aišku, kad reikia sudaryti redmisijos sutartis, taigi jos yra sudaromos, tačiau kai kalbame apie realų jų įgyvendinimą, uh, pavyzdžiui, šių redmisijos sutarčių, ar mes tikrai norime, kad jos būtų gyvendinamos, nes jeigu gerai įsiskaitysite tai į sutartis, tai taip gali būti, kad tie žmonės bus gražinami į Pakistaną pagal šią redmisijos sutartį. Tai būtų tie žmonės, kurie buvo neteisėtoje situacijoje Pakistane ir kurie tiesiogiai iš Pakistano atvyko į ES teritoriją. Jūs sakėte, kad yra ryšiai palaikomi su Turkija, taip, bet čia eina kalba apie Afganus, kurie vyksta sausumos keliu per Turkiją, aišku, tai yra ne oro keliu. Uh, Aš manau, kad kai eina kalba apie tokį, e, redmys, tokią redmisijos sutartį su Pakistanu ir kai žiūrime realiai, kur bus galima gyventi tas nuostas, tai čia iš tikrųjų yra visiškai e, iškraipytas vaizdas. Taigi aš norėčiau, kad komitetas aiškiau papasakoti, kaip čia bus, nes e, per 3000 žmonių atvykę iš Pakistano ir jie yra sulaikyti ir ar jiems bus taikoma ta redmisijos sutartis ar ne jie, at, ar, ar čia, kaip čia bus, ar jie turėjo at, būti atvykę Europos Sąjungą tiesiogiai, nekirzdami jokios trečiosios šalies, ar ne. Tai yra, aš noriu konkrečiai paklausti, kam bus taikoma ta redmisijos sutartis ir kaip realiai jį veiks. Kitas dalykas, iš viso yra problemos su redmisijos sutartimis ir aš manau, kad iš tikrųjų kiekvienas parlamentaras, kurio paklausimėm, realiai negalėtų realiai galėtų turbūt papasakoti apie tokias, tokias situacijas, kuomet žmonės buvo gražinti į jų kilmės šalis ir kur po to jie patyrė netinkamą elgesį, pateko į labai sudėtingą situaciją. Taigi mes turime čia atsakomybę kaip parlamentarai, mes turime aiškiai visų pirma pasiremti įvertinimais, um, teisingais e, įvertinimais, kuriems visi pritarė, kiek žmonių bus gražinama, kaip jie bus gražinami, kaip bus garantuojamas tas principas, kad nebus žmonės gražinami į tokią valstybę, kurie, kurioje jiems grėstų pavojus. Jeigu jūs visi visą tai žinote, jeigu komisija žino, taryba žino, jūs viską žinote, kaip viskas vyksta gerai, bet aš manau, kad čia tikrai būtų labai įdomu išgirsti daugiau apie tai prieš einant dar tolin, visų pirma, reikia žinoti, apie ką mes kalbame ir kas yra padaryta iki šiol su e, dabar galiojančiamis redmisijos sutartimis. Žanin Henis Plašert. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Uh, dar kas nors? Prašau. Dit keer maar een hele korte opmerking, ook om iets meer balans in dit verhaal. Eh, Pasakysiu olandų kalbą šį kartą norėčiau įnešti pusiausvėros, atsižvelgiant į tai, ką, ką tik pasakė ponė Flotur. Manau, kad ši readmisijos sutartis yra nepaprastai svarbi. Darome viską, kad ji įsigaliotų. Ilgai užtruko, kol įvyko dėrybos. Tokios sutartis yra svarbios, nes dvišaliai susitarimai yra trumpalaikės trumpalaikių investicijų uh, E, požiūris ne, ir tai kenkia ilgalaikiams sutartims, ilgalaikiams priemonėms. Mes norime, kad politika progresuotų. Aišku, galima užduoti teisėtus klausimus, į kuriuos norime atsakymų, bet aš pasisakau už šią sutartį. More. Ačiū, jei daugiau niekas nenori, neprašė žodžio, tuomet vėl kreipiamės į komisiją ir paskui tarybos pirmininkai ir paskui Simonas. Prašau komisijos atstovą. Uh, Ačiū pirmininkė, kalbant apie komisiją, tai komisijai buvo užduoti keli klausimai, du iš jų bendro pobūdžio. Kokie yra santykiai tarp komisijos dėrėjimos dėl readmisijos sutarčių ir kaip parlamentas dalyvaus šiame procese, galiu pakartoti ponios Manistrom žodžius. Parlament, šių komisija rengėsi uh, tvarkoti parlamentą taip pat kaip ir taryba pagal 218 straipsnį. Antras klausimas. Mes būtume, mes irgi norėtume, vis, kad būtų atsakyta visus klausimus apie ES sugražinimo politiką ir admisijos politiką. Kaip žinote, Soholmo programoje apie tai kalbama, pareikalauta tokios politikos įvertinimo ir rekomendacijų tuo klausimu. Norėčiau užkirsti kelią bet kokiems nesusipratimams. Mandatą komisijai dėrėtis dėl readmisijos stočių suteikia taryba. Ir mes manome, kad jei mes rimtai imsimės kovoti su nelegale migracija ir Ispanijos pir... ministras šiandien kalbės apie tai, labai rimtai apie tai pasisakė. Taigi, jeigu mes norime kovoti su nelegale migracija Europoje, readmisijos sutartis turi tapti tų pastangų dalimi. Uh, Trečias patiktas klausimas. Ar buvo štai koks? Ar Europos parlamentas teikia pritarimą, pritarė susitarimui su Pakistanu ar ne? Nes šiandien svarstome šį klausimą pagal darbo tvarkę. Taigi, du bendro pobūdžio klausimai ir vienas konkretus praktinis klausimas. Ar Europos parlamentas pritarė, duoda savo sutikimą sudaryti readmisijos sutartį su Pakistanu? Uh, kalbant komisijos vardu, noriu pasakyti štai ką. Mes esame pasirengę atsakyti į visus teisėtus bendro pobūdžio klausimus, bet tai užtruks bent dvi valandas. Jūs galite, mes galime tai padaryti, bet jūs turite apsispręsti, ar norite. Mes norėtume pasakyti štai ką. Jei komisija negaus parlamento pritarimo ir jei mes turėsime grįžti į Pakistaną, tai manome, kad ta tuo atveju iškyla rimta rizika, kad jokios readmisijos staties nebus pasirašyta. Mes visi žinome, kad Pakistano vyriausybė yra atsidūrusi labai sudėtingoje situacijoje šiuo etapu. Ir komisija padarė labai daug nuolaidų Pakistano pusė. Jeigu mums teks vėl grįžti į Pakistaną ir pasakyti, klausykit, mes, rei, mums reikia dėrėtis iš naujo, aš nesakau, kad tai bus retmisios starties galas, bet tokiu būdu, na, vis, iškyla labai labai didelė abejonė. Taigi, kaip jau minėjau, aš paaiškinau, ką reiškia debatai, bet mes esame pasirengę diskutuoti tai. Probably, yeah. Ačiū, noriu priminti Libė komiteto nariams, jog komisija visada turi galimybę raštu pateikti konkretesnius atsakymus, komentarus, atsakydama į klausimus Mm, išsklaidydama abejonės, kurios buvo išdėstytos. Į visus užduotus klausimus, narių užduotus klausimus galite atsakyti. Jeigu šiandien neturėsime laiko viską išsamei aptarti, tai galbūt galite atsakyti raštu ir kokiu nors pavydalu, kaip jums patogiau atsiųsti. Tai gali būti netgi konfidenciali informacija, perduota nariams, atsakymai nariams, kurie uždavė klausimus. Nes tokia tai būtų parodyta pagarba kitoms Europos institucijoms. Atrodo, kad buvo pakeltos kelios rankos. Jeigu nenorite iš naujo pradėti diskusijų, prašau visų kalbėti trumpai, ponia Flotr. Euh, Kalbėsiu labai trumpai, komisija sako, na, gerai, bet jūs turite atsakyti į klausimą, aš uždaviau klausimą, tai atsakykit, prašom. Ir nustokit šantažuoti parlamentą. Jeigu nebus pritarta redmisijos sutarčiai, tai viskas bus katastrofa. Tai bet čia yra siaubas, čia yra tiesiog katastrofa, yra visiškai neger, negerbiama parlamento teisė atlikti peržiūrą. Ne, Ernst. Mike, Mike, if you please, if you, if you, if you want to restart. Sorry. Äh, ich möchte noch einmal unterstützen, das, was bei Frau Flotry gesagt hat Es hat nicht eine einzige Anfrage. Norėčiau pritarti ponios Flotr išsakytai minčiai. Buvo pateiktas tik vienas atsakymas į klausimą, kurį uždaviau. Yra rimtų dviejonių susijusių su šia redmisijos su Pakistanu sutartimi. Tarptautinės organizacijos išreiškė susirūpinimą, kad toje šalyje asmenys persekiojami dėl religinių įsitikinimų, dėl lytinės orientacijos, dėl kitų dalykų. Ir aš nemanau, kad tai yra primtina tiesiog taip viską nustumti į šoną. Ir nežinau, kodėl mes negalime toliau diskutuoti, nes mums belieka vienintelė iš vis atmesti šią sutartį. Ir ir, ir na, taip ir to teks elgtis. And, uh, said... Laiko yra mažai ir iš tikrųjų užduotus klausimus reikia atsakyti. Galbūt galime prašyti klausimų, atsakymų raštu. Uh, Aš neginu Europos komisijos, bet aš žinau, kad ta sutartis buvo rengiama metų metus. Aš buvau sutikus su komisijos atstovais ir man jie paaiškino viską, suteikė visą informaciją apie tą sutartį. Ir jūs tą patį galėtumėte padaryti, o ne bandyti dabar pradėti mūšį su komisija. Galbūt komisija gali pateikti atsakymus raštu ir aš tikiuosi, kad problema taip bus išspręsta. Žodis vėl pirmininkaujančios valstybės atstovui. Gracias, senor presidente. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Norėjau atsakyti į du pagrindinius klausimus, kurie iškilo klausant komentarų. Dabar mes neturime statistikos, kurios prašote, bet norėčiau pakalbėti apie ES readmisijos sutarčių naudą. Jau keletą metų ne viena sutartis galioja ir rezultatai yra teigiami. Sprendžiame problemas, kurios iškyla. Vėliau pasirašytos sutartys yra tobulinamos. Taryba ir komisija kartu labai intensyviai dirba siekdama šio tikslo. Leiskite optimistiškai optimistiškai vertinti redmisijų sutarčių naudą. Kita vertus, norėčiau paprašyti, kad redmisijos, redmisijos sutartis pažiūrėtumėm truputėlį pra, plačiau. Tai yra instrumentas, tai yra priemonė, kuri padeda gražinti asmenį E, laikantis policijos ar administracinių taisyklių kiekvienoje šalyje. Galbūt e, taip galiu atsakyti klausimus dėl asmens duomenų ir viso kito. Neredmicijos sutartyje reikia numatyti iš tuos klausimus, o sugražinimo e, sutartyje sutarčiuose, sutartise. Čia turime e, sutartis ir dokumentus dėl, dėl prieglopšio, dėl žmogaus teisų ir taip toliau. Taigi, noriu pasakyti, kad redmicijos sutartis ne, nenumato vien tik tai parsiuntimo tam tikros mens į tam tikrą šalį. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Simonai, gal norėtumėt e, padaryti, užbaigti šitą diskusiją? Ačiū pirmininkė. Noriu dar kartą padėkoti komisijos ir tarybos atstovams, bet taip pat ir kolegoms, kurie dalyvavo trumpose, bet labai gyvose diskusijose. Aišku, kad aš pasižymėjau kolegų išsakytus būkštavimus. Mm, aš taip pat pasižymėjau, kad kai kurie kolegos panašu yra nusiteikę prieš redmisijos sutartis, tarsi iš principo. Tačiau aš norėčiau mm, pasakyti, kad kolegės Žanin e, Plashart e, mintis išsakytos abiejais atvejais yra tokios pat kaip ir mano, tai yra labai svarbus sutarimai. Ir paskutinis dalykas. Aš taip suprantu, kad pagal apibrėžimą, kai eina kalba apie readmisijos sutartį, tai eina kalba apie nelegaliai esančius e, trečiųjų šalių piliečius, kurie jau praėjo visą prieglopšio prašymo procedūrą. Taip, tie prašymai atmesti, jie nebeturi teisės toliau likti ES e, teritoriją. Taigi tas e, principas, jog negalima gražinti į kilmės šalį, jeigu grėsia pavos, nebetaikomas. Ačiū pirmininkė. Komidį. Ačiū komiteto vardu. Noriu priminti kai, komisijai, kaip svarbu yra raštu atsakyti į um, parlamentarų išsakytus klausimus ar pastabas, į kurias dėl laiko stokos komisija nespėjo atsakyti. Ar komisija nori dabar kažką pasakyti? Prašom. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Uh, nenorėtumėm, kad būtų klaidingai suprasta. Mes tikrai labai rimtai vertiname šias diskusijas ir tikrai mums užduota labai daug klausimų, mm, dėl kurių reikėtų labai rimtai padiskutuoti. Tos diskusijos reikalingos tarp komisijos ir parlamento ir mes esam pasirengę tai padaryti. Mes esam pasirengę taip pat atsakyti ir į visus jūsų klausimus, kokius jūs mums pateiktumėte raštu. Ir iš tikrųjų labai svarbu yra komisijos ekspertų ir pranešėjų susitikimai, kad visi klausimai, taip pat ir ponios Flotrai ir kitų, kartų klausimai būtų atsakyti. Bet aišku, kad tiems atsakymams reikalingas laikas, nes jie yra pakankamai sudėtingi. Tikrai čia nėra nieko susiję su mūsų uh, nepagarba parlamentui, tačiau viskas susiveda į tai, kad labai reikia daug laiko tiems atsakymams, bet komisija tikrai yra labai pasiryžusi diskutuoti ir atsakyti visus jūsų klausimus. Gerai, pasižymim tai ir tada baigiam šį klausimą ir perinam prie kito. Dar turim ir koordinatorių posėdį po to. Dabar penktas punktas. Tai yra um, Šveicarijos ir Lichtensteino dalyvavimas Frontex veikloje. You know that, uh, as we have just done regarding this agreement, uh, a... Jūs žinote, kad, jog dėl šios sutarties derasi ES, Šveicarija ir Lichtensteinas. Deramasi dėl tų valstybių dalyvavimo Frontex veikloje. Pirmiausia pasakys komisija, paskui pirmininkės atstovai ir paskui pranešėjas ponas Klys. Ir e, komisijos vardu pon, kalbės ponė Monika Moshammer. Um, would... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo procedūrinio klausimo. Ir šis susitarimas buvo pasirašytas rugsėjo 30 prieš Lisabonos sutarties įsigaliojimą ir parlamentui sutartis buvo patikta tik konsultacijai. Tačiau dabar Lisabonos sutarčiai įsigaliojus procedūra pasikeis, apie tai jau girdėjome, ir jūs turėsite teikti savo pritarimą. Tuo tarpu kolegos taryboje e, atitinkamai derina viską, kad e, sutartis, įsigaliojusi sutartis atitiktų Lisabonos sutartį, bet be abejo, jūs bus kreiptasi, kad ir paprašyta teikti, suteikti pritarimą. Dabar kalbėsiu apie turinį. Lichtenšteinas ir Šveicarija yra valstybės dalyvaujančios Šengeno sutartyje ir dėl to jos privalo įgyvendinti visus Šengeno teisino, nu, e, visas Šengeno teisino nuostatas. Todėl mums reikia atskiro susitarimo. Jis buvo būtinas, nes Frontex reglamente pagal kai kurias nuostatas mūsų valstybės turi gyvendinti antrinės teisės aktus, o Lichtensteinas ir Šveicarija neprivalo tokių teisės aktų gyvendinti. Būtent todėl prireikė papildomo susitarimo ir apie tai kalbama Frontex reglamente 21 straipsnėje. Panašus susitarimas jau parengtas su Norvegija ir Islandija 2007 metais, taigi čia nieko naujo. Kalbu apie šį susitarimą Komisija dirbo taip pat ir kaip ir anksčiau pagal tą pačią procedūrą. Ir dabar asocijuotos Frontex valstybės gauna libotas balsavimo teisės, nes jos nėra ES narės. Susitarime yra nuostatos dėl finansinių įnašų, dėl darbuotojų, dėl, taip pat dėl Frontex agentūros statuso. Prieš užbaigdama pasisakymą noriu pasakyti štai, ką Lichtensteinas įtrauktas į šį susitarimą, nors e, asociacijos protokolas su Lichtensteinu dar neratifikuotas, buvo bandoma išvengti atskirų dėrybų, tačiau Lichtensteinas gali dalyvauti Frontex agentūros veikloje tik tuo met, kuomet įsigalios pagrindinė sutartis numatanti tokie status. Thank you. Dab, ačiū dabar mm, tarybos pirmininkas vardu, ponas Gaja. Ačiū pirmininkė. Kaip ir anksčiau, norėčiau paprašyti supratimo procedūriniams veiksmams, kurio reikės imtis įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Tiesiog norėjau pabrėžti, kad būtina priimti šitą susitarimą tam, kad sukurtume atsakomybės įsipareigojimų ir laisvės e, gairias ar pagrindą tom šalim, kurios dalyvauja Frontex veikloje, nors nėra ES e, narės. Tik tiek. Pirmininkas, ačiū. Pone Kleis, kaip pranešėjas. E, ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Noriu padėkoti poniai Moshammer bei tarybos atstovui, nes jie pristatė svarbiausius aspektus. Vertindami procedūrą, aišku, suprantame, kad mes parlamentas ne, ne tik teikėme pritarimą, bet dabar viskas vyksta pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Pone Moshammer teisingai išvardino visus punktus ir paaiškino, kodėl taikomas toks ribotas požiūris, taigi daugiau čia kalbėti man apie tai nereikia. Taip pat buvo ir Norvegijos bei Islandijos atveju. Dabar su Lichtensteinu ir Šveicarija sudaromas susitarimas. Tos valstybės bus Šengeno zonos narės, nebūdamos ES narėmis. Kai jos tampa Šengeno zonos narėmis, jos privalo visapusiškai taikyti Šengeno teisyną ir be abejo, todėl jos turi dalyvauti Frontex agentūros veikloje. Jos dalyvauja bendradarbiavime, e, užtikrinant ES išorės sienų apsaugą ir noriu pasiūlyti parlamentui duoti sutikimą pritarti šiam susitarimui. Kas nori ką nors pakomentuoti, turi pastebėjimų. Yes, thank you, Mr. Chairman. Very briefly, I think that this agreement. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai, aš manau, kad šį sutarimą reikia pasveikinti. Aš manau, kad tikrai mes galėsime sutarti ir paremti šį sutarimą, kaip pranešės ir sakė. EPP vardu noriu pasakyti, kad šiuo metu Mes neižvelgėme kokių konkrečių problemų su šios sutarimu, tačiau tik noriu paprašyti vieną paaiškinimą, ar galbūt komisijos atstovas galėtų pasakyti, ar dėrybos su Lichtensteinu dėl šios sutarimo jau yra užbaigtos. Gal galėtumėm gauti atsakymą į šį klausimą. Bet aišku, kad mes labai pasisakome už šį susitarimą, ne vien todėl, kad Šveicarija ir Lichtensteinas yra taip geografiškai susijusios su šiuo žemynu, bet taip pat ir todėl, kad jos yra Šengeno zonos narės. Taigi taip šiam sustarimui tikrai bent jau iš mūsų pusės. Kirkop. Ponas Kirkop. Uh, chairman, uh, Pirmininkė, tik norėjau pridurti, kad pats buvau atsakingas už kelis pranešimus dėl santykių su Šveicarija ir Lichtensteinu anksčiau parlamente. Taigi, man labai įdomu matyti šiuos pasikeitimus. Yra įdomu, kad ypač Šveicarija taip noriai um, gilina savo ryšius su ES asociacija, gilina ir Šengeno zoną, prie jos prisijungia ir dabar šis sutarimas, taigi mano frakcija tikrai sveikina šį sutarimą, tačiau aš manau, kad mes turime dar be to ir kaip galime labiau padėti Šveicarijai ir aišku ir Lichtensteinui e, spręsti tam tikras problemas, kurios galbūt galėtų būti siejamos su ES. Taigi mes turime palaikyti kaip galima artimesnius ir, ir sklandesnius ryšius ir kiek galima labiau padėti šioms šalims. Other... Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Then, any, any by... Ar komisija taryba dar kažką norėtų pridurti? Komisija. Yes, like to to Mr... Taip, pirmininkė, aš norėčiau sureaguoti į pana Busitel um, klausimą ir pasakyti, kad dėrybos su Lichtensteinu užbaigtos, tačiau susitarimas gali įsigailioti tik tai tuo met, kuomet uh, Šengeno um, protokolas dėl asociacijos su Lichtensteinu įsigalios. Taigi vėlgi jūs gausite um, šios dokumentus uh, taip pat tvirtinimui, nes iki Lisabonos įsigaliojimo mes nesugebėjome to uh, pagrindinio protokolo su Lichtensteinu užbaigti, tačiau per artimiausias kelias savaitės tikrai gausite dokumentus ir dėl šio protokolo užbaigimo, ir dėl kitų dokumentų. Ačiū pirmininkaujantį šalis, ne. Simonai, baigiamai kokį žodį, ne. Gerai. Procedūra tuomet toliau tęsis. Lauksime mm, instrukcijų dėl tolesnių žingsnių. Taigi, baigiame diskusijas dabar jau. O dabar prašau koordinatorių pasilikti šioje salėje, nes dabar vyks koordinatorių posėdis. Ačiū.